Right, welcome everybody. Gosh, it's loud in here and it's hot in here. Labadiena, gerbiami kolegos. Matau, kad nėra sureguliuota oro kondicionavimo sistema, gal technikai galėtų tuo pasirūpinti. O dabar siūlau pereiti prie darbo atvarkės e, dešimtojo punkto e, kuris yra susijęs su direktyvos 2006-112 e, dėl PVM bendros sistemos dalinio keitimo ir kovos su sukčiavimu e, greitojo reagavimo mechanizmo nustatymo. E, šiuo klausimu e, pranešimą yra parengęs Davidas Kaza ir suprantu, kad konsensusų daug yra pasiekta. Todėl ir norėčiau suteikti žodį savo kolegijai kuri pavaduoja Davidą Kazą. Taip iš tiesų kolega negali šiandieną posėdėlį dalyvauti ir tiesiog aš e, pristatysiu tai, ką jis parengęs e, pasakyti. Mes gavome 22 pakeitimų pasiūlymus e, šio pranešimo atžvilgiu, gali jis pritarti daugumą jų ir bals, siūloma balsuoti už visus pakeitimus įskyrus vieną. Taip pat buvo e, dėrėtasi dėl trijų kompromisinių pasiūlymų. Išklausėme tai, ką pasakė kolegos dėl šeštojo pakeitimo, dėl ribų nustatymo, e, dėl to, kas turėtų būti traktuojama didelio masto e, sukčiavimas po diskusijų buvo nuspręsta atsijimti šį pakeitimo pasiūlymą. Taip pat pranešėjas sako, e, kad galima visi sutikti, kad PVM sukčiavimas yra labai didžiulė problema ir gali būti e, su ją efektyviau naudojama. Nors e, galima imtis papildomų veiksmų, greitojo reagavimo mechanizmas jau yra geras žingsnis į priekį. Taigi pranešėjas norėtų padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo su juo renkiant šį pranešimą. Pirmininkė, trumpai ir drūtai. Ačiū. Ole, prašome. Ačiū. Turiu pasakyti, kad e, konstruktyviai buvo bendradarbiauta ir dabar uh, E, na, komitetas tikrai gali pritarti komisijos pateiktam pasiūlymui. Greitojo reagavimo mechanizmas yra puikiai priemonė e, stiprinant ES pastangas kovojant su PVM e, sukčiavimu. Kadangi vis daugiau prekiaujama internetu, vis daugiau atsiranda galimybių nesumokėti PVM. -o. Todėl yra puiku, kai tokiais atvejais galima reaguoti greitai. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų, kur komisijos pateiktas pasiūlymas galėtų būti patobulintas. Visų pirma, greitojo e, reagavimo mechanizmas e, suteikia daug galimybių skubiai kovoti su PVM sukčiavimu. Iš tiesų, problema yra aktuali ir turi būti užtikrintos tinkamos priemonės efektyviai kovai su e, mokesčių nemokėjimo. E, taip pat e, reikia užtikrinti proceso skaidrumą ir žinoti, kas ką veikia kuriuo momentu. Taip pat reikia užtikrinti, kad komisija skirs pakankamų išteklių, kad greitojo reagavimo mechanizmas veiks kad veiktų efektyviai, kaip ir buvo planuota. Taip pat komisija turi nuolatos teikti informaciją apie tai, kokiu rezultatu buvo pasiekta. Galiausiai be greitojo e, reagavimo mechanizmo turėtų būti leidžiama valstybėms narėms imtis papildomų priemonių kovojant su PVM sukčiautojais. Ir Dėl masinio PVM sukčiavimo aš norėčiau, kad komisija nustatytų e, aukštesnę ribą, nuo kada yra laikoma, kad sukčiavimas yra masinio pobūdžio. Ir galiausiai e, sprendimą dėl masinio PVM sukčiavimo atvejo, kaip po tokio galėtų priimti komisija. Tikiuosi, kad na, bus pasiekta gerų rezultatų kovojant su PVM sukčiavimu, nes kovojant su tuo ES lygmeniu galima pasiekti puikių rezultatų. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui David Kaza už atliktą darbą. Pirmininkė, ar dar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Komisijos atstovai, gal norite pasisakyti, prašome. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pabrėžti, padėkoti Europos parlamentui už jo palaikymą. Uh, ir taip pat už uh, nuomonės parengimo spartą ir kokybę. Noriu tik tai uh, pasakyti, kaip vyksta diskusijos taryboje ir uh, pranešti Jums, kad yra daug sunkumų patvirtinant šį dokumentą, nes daug valstybių narių nėra palankiai nusiteikusios tvirtinti e, šį greitojo reagavimo mechanizmą, nes kalba apie savo valstybių fiskalinį suverenumą. Todėl šiame etape mes nesame labai dideli optimistai, vis tik tai tikimės, kad su Europos parlamento palaikymu mes galėsime tą e, svarstyklių, tas lėkšelės pasukti į komisijos pasiūlymo pusę. Taigi tikrai labai dėkojame parlamentui už palaikymą iki šio etapo. Ačiū. Ar dar norėtume dėl už Deividą ką nors pridurti? Ne, tai tada ačiū visiems. Ir tokiu būdu turime dar apie 15 minučių iki pradės rinktis kolegos aptarti Gunaro pranešimą. Lisos nėra, Filipo nėra, Vikas nėra, Marisos nėra. Nieko nėra, tai man, aš esu, taip. <laughs> Tai gal galim suderinti viską tiesiog be jų. Ne, manau, kad teks palaukti, turint omenyje, kad e, darbo tvarkėje buvo numatyta maždaug 9.30, tai gal kelias minutės palikime kolegoms sueiti į posėdį, o gal um, frakcijų padėjai galėtų paieškoti trūkstamų narių, kadangi vis tik tai darbo tvarkės laikas yra tik tai apytikris. Sì, però ya está. Eh. Pues, ya. Right, I think we have. Uh... Kągi, tikiuosi, uh, jau turime pakankamai šešėlinių pranešėjų salėje, kad galėtume perėti prie 11 darbo tvarkės uh, punkto. Tai yra Hokmark uh, pranešimas. Uh, ir turime apsvarstyti taip pat e, pakeitimus. Ties šiuo e, dosie dirba tikrai nemažai žmonių. Prašau visus susėsti ir steiksiu žodį Gunarui. Prašom. Ačiū labai. Visų pirma, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams visas procesas buvo labai įkvepiantis, kelis kartus pavyko susitikti, viską aptarti. Žiūriu į tuos pakeitimus, jų yra tikrai nemažai. E, visos frakcijos e, yra pateik, pateikusios e, pakeitimų pasiūlymų, jie yra labai konstruktyvūs. pakeitimai yra e, labai kokybiški ir e, tai labai optimistiškai mane nuteikia dėl šio pranešimo rezultatų. Manau, kad tikrai turėtume turėti omenyje, kad e, šia, e, ši tema yra e, finansų rinkų kertinis akmuo ir tai yra aktualu visoms valstybėms narėms. Iš dalies, taip sakau, todėl, kad jeigu pažvelgtume į pakeitimus, labai aiškiai pamatytume, kodėl jų yra pateikta. Ir kalbu be jokios ironijos Iš tikrųjų, tuose pakeitimuose atsispindi realijos, kurios yra aktualios valstybėse narėse, finansų sektoriuose. Yra tam tikrų skirtumų, bet jie nereiškia, kad kažkur yra viskas e, gerai, o kitur yra blogai. Tiesiog e, tų skirtumų yra ir mes e, turėtume į juos atsižvelgti. Manau, būtų mums visiems e, svarbu gerbti tuos skirtumus ir į juos atsižvelgti. Svarbu, kad šiuo teisės aktu būtų apriektos e, visos įvairiausios situacijos valstybėse narėse. Tai yra esminis dalykas, e, kaip jau sakiau, tai um, politinių požiūrių kapitalizmo atgaivinimas ir tai yra aktualu visoms institucijoms, visoms bendrovėms, jų akcininkams. Tai svarbu. Ir kalbant apie pakeitimus, tikrai neturiu jokių abejonių, kad reikia juos atsižvelgti. Labai E, taip pat labai svarbus dalykas e, yra e, tai, kaip mes žiūrime į gelbėjimą privačiomis lėšomis. Labai dažnai imasi šios priemonės, kai įmonė bankrutuoja. Ir investicijos yra konvertuojamos, yra skolin, skolinamasi lėšų, nuosavų lėšų. lėšų Ir kai įmonė bankrutuoja, investuotojai rizikuoja, gali netekti savo lėšų. Ir kalbant apie šiuos dalykus, reikia turėti omenyje vieną vertybę labai e, svarbu, e, kad visi investuotojai e, žinotų, su kokia rizika gali susidurti, reikia skaidrumo finansų sektoriuje tam. Ir manau, kad yra labai svarbu kad galų gale e, šio proceso pabaigoje galėtume e, tinkamai apsvarstyti e, gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės, nes tai yra labai svarbu, labai svarbu kurti stabilumą, kad investicijos didėtų ir tai būtų labai didelė vertybė. Svarbu, kad investuotojai suprastų, su kokia rizika gali susidurti. Taip pat esame minėję, ir daug kartų kartoja, kad yra labai svarbu užtikrinti, kad e, bankai e, negalėtų labai paprastai įsigelbėti panaudodami mokesčių mokėtojų pinigus. Žinau, kad yra uh, labai bendro pobūdžio sutarimas tą temą tarp visų kolegų, bet uh, galų gale, jeigu norėtume užtikrinti tikrą stabilumą sisteminės krizės kontekste reikia e, variantų, reikia, kad būtų e, numatyta galimybė ir valstybė įsikišti kaip vienas iš variantų. Ir e, tokiu būdu galima apskritai garantuoti bendrą finansų sistemos stabilumą. Bet prieš tai reikia išnaudoti visas kitas priemonės Banko krizės e, sąlygomis niekada e, viskas nevyks taip, kaip yra planuojama. Tai yra būdinga tokio pobūdžio krizėms e, kad jos yra neprognozuojamos, todėl man nuomonė yra svarbu užtikrinti stabilumą. Taip pat, kalbant apie pakeitimus, norėčiau pabrėžti, kad norint užtikrinti stabilumą, mes dažnai per, per detaliai viską numatome, viską suplanuojame, bet e, iš tikrųjų reikia palikti tam tikrą lankstumą, kad e, sprendimus priimantis asmenys galėtų vadovautis tikromis sąlygomis, į jas atsižvelgti priimdami sprendimus. nes e, kiltų rizika, kad viskas būtų, bus per griežtai reglamentuota ir tuomet nebus įmanoma priimti tinkamo sprendimo. Turime beveik 1700 pakeitimų iš visų frakcijų ir e, sakyčiau, kad labai nedaug e, tų pakeitimų prieštarauja vieni kitiems. Dėl e, daugelio dalykų e, turiu pripažinti, man e, sunku apsispręsti, nes esu linkęs pritarti visiems tiems pakeitimams, kurie buvo pateikti. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad yra įvairių sprendimų ir kai kurie sprendimai yra geri ir kai kurie kitokie sprendimai taip pat yra neprasti. Ir dėl to gana sunku apsispręsti, nes visuomet lengva rinktis, kai yra gera alternatyva ir bloga alternatyva, o kai yra dvi geros alternatyvos, tuomet e, rinktis sunkiau reikia daugiau pagalvoti, tačiau kita vertus, aišku, galima e, pasiekti konstruktyvaus kompromiso, padiskutuoti. Taip pat e, norėčiau e, konkrečiau pakalbėti apie kai kurias e, temas, kurios yra paliestos pakeitimuose. Visų pirma, taikymus rytis. Daugelis pakeitimų yra susijęs su galimomis išimtimis, kalbama apie korporatyvinius bankus, institucinės apsaugos schemas ir kitus dalykus, kuriems neturėtų būti taikomas šis teisės aktas pagal šiuos siūlomus pakeitimus. Reikėtų apie tai pagalvoti. Yra bankų, kuriems nekilo jokios sisteminės rizikos ir būtų neproporcinga uh, uždėti joms e, su šiuo teisės aktu susijusią naštą. Apskritai vis dėlto manau, kad visiems bankams turėtų būti taikomas šis teisės aktas, neturi būti tokių išimčių. E, ir kita vertus, kit, kitų kampų žiūrint, nesinorėtų, kad institucijos svarstydamos sisteminę riziką nešvaistytų savo lėšų ir išteklių tiems bankams, kuriems tai yra neaktualu. Taigi galima įvairiai pažiūrėti į šį dalyką. Taip pat yra labai daug pakeitimų dėl uh, pertvarkymo institucijų, ar tai turėtų būti viena institucija, ar turi būti jau kelios. Aš manau, kad galima būtų e, rinktis tokį variantą, kad būtų e, nustatyta viena pertvarkymo institucija instituciją, e, kurioje būtų kaupiamos visos žinios, ekspertinės žinios, patirtis, e, kaip kovoti su krizės pasiekmėmis, bet e, taip pat reikėtų atskirti priežiūrą nuo pertvarkymo, nes kitaip kiltų interesų konflikto rizika. Kiltų rizika, kad sprendimai nebūtų nepriklausomi, kad jiems būtų daromas netinkamas poveikis kad galbūt e, tuo metu e, nebūtų taikomos e, pakankamai griežtos taisyklės dėl pertvarkymo ir panašiai. Kas dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų, manau, kad būtų labai svarbu sakyti, ypač valstybėms narėms, kad jeigu yra institucija arba bankas, kuris yra gana svarbus tos valstybės narės finansų rinkoje, e, galima būtų e, reikalauti specialaus e, plano, kad būtų skiriama ypatingai daug dėmesio tai institucijai. Manau, tai būtų svarbu, todėl kad remiuosi štai kokią prielaidą, kad bankas prisima atsakomybę, pats turi spręsti savo problemas. Ir tai reikštų, kad daugelis e, šalių e, turi abejonių dėl patronuojamų įmonių įsteigusių e, šiuose šalise ir toms abejonėms išsklaidyti galima nusiti reikalavimą, kad būtų numatytas ir parengtas specialus e, planas. Taip pat e, kalbėjome apie e, ankstyvo įsikišimo sąlygas. Jau kalbėjome apie tai, kad likvidumo kriterijus e, nėra labai aiškus ir turėtume atsargiai jį taikyti. Ir mano pranešimo projekte e, kalbama apie tai, kad nereikėtų įtraukti likvidumo kriterijų, tačiau kiti kolegos e, laikosi nuomonės, kad vis dėlto likvidumas turi įeiti į rodiklių sistemą. Bet manau, kad dar galėtume apsvarsyti šį klausimą, galbūt galėtume pasiekti tam tikrą kompromisą ir e, tuo atveju e, turėtume užtikrinti teisinį tikrumą, kad nebūtų mm, jokių abejonių. Dėl vairių priežasčių. Visų pirma, dėl, to, kad, dėl paties teisinio tikrumo, taip pat dėl to, kad e, krizės sąlygomis reikia tikslių taisyklių, kada reikia imtis veiksmų ir kada to nereikia. turima abejonių taip pat, kad e, tais įgaliojimais, kurie yra nustatomi šiuo teisės aktu, e, gali būti piknaudžiaujama. Taigi turime turėti ir tai omenyje. Ir e, šiuo atveju taip pat remiuosi prielaida, kad likvidumas neturi būti kriterijus. Ir dar kartą noriu pabrėžti būtinybę užtikrinti teisinį tikrumą. Dabar dėl gelbėjimo privačiomis priemonėmis privačiamis lėšomis. Vyko daug e, įdomių diskusijų šią temą ir išklausęs e, visų argumentų e, likime minti, kad galima būtų numatyti atskirą dalį bankų finansavimui kai yra e, nusprendžiama taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės. Aš manau, kad e, jeigu apskritai pagalvotume apie gelbėjimą privačiomis lėšomis, e, mintį, manau, būtų gera mintis sutelkti dėmesį į investicijas į banką ir išnaudoti kiek įmanoma daugiau tų investicijų. Man tai yra labai e, konkretus argumentas e, už gelbėjimą privačiomis lėšomis, nes tai būtų gana didelė bankų finansavimo dalis. Kita vertus, jeigu viskam būtų taikomos gelbėjim privačiamis lėšomis priemonės, e, tai irgi būtų negerai. Ir e, čia e, reikėtų aiškesnės kapitalų hierarchijos. Reikėtų pasakyti, nustatyti, kad kai kuriais etapais galima būtų e, priimant skubesnius sprendimus taikyti gelbėjimą privačiomis lėšomis, e, bet netmesti kitų priemonių. Ir tokiu būdu bus aiškiau, kuriuo etapu, kurių priemonių imtis. Ir su šešėliniais pranešėjais e, įvyko tokia diskusija dėl tokių kitų priemonių, kad nebūtų nustatoma e, vienintelė galimybė taikyti gelbėjimą privačiomis lėšomis, bet kad būtų nustatytos aiškios taisyklės, e, kuomet reikėtų taikyti gelbėjimą privačiomis lėšomis, kuomet kitas priemonės. Bet e, realiai, aišku, reikėtų e, turėti omenyje, e, kad ne visam banko kapitalui galėtų būti taikomas gelbėjimas privačiamis e, lėšomis, reikėtų turėti omenyje ir išpirkimo terminus. Ir šešių mėnesių išpirkimo terminas, pavyzdžiui, galėtų būti išimtis, kad nekiltų nestabilumo finansų rinkoje. E, taip pat e, galima turėti omenyje e, ir valstybės kišimosi priemonės, bet komisijos siūlytų priemonių ir reikia pagalvoti apie tai, kokiomis sąlygomis galėtų būti taikomos tokios priemonės, kad tai nebūtų paprasčiausiai išeitis, kad būtų pirmiausia išnaudotos kitos priemonės. Jau kalbėjome apie primančiosios šalies ir kitų dalyvaujančių šalių įgaliojimus ir funkcijas bei kompetencijas. E, galvojame apie tai, kad reikėtų turėti omenyje būtent e, tos šalies, e, kurioje yra įsisteigęs bankas, sąlygas ir nenumatyti, kad EBI Europos bankysės institucija galėtų viską konkrečiai nustatyti. Uh, Ir mm, e, kalbėjome taip pat apie ex-ante finansavimą. Šioje srityje taip pat reikia užtikrinti tam tikrą, tam tikrą lankstumą valstybėms narėms, nes e, e, visuomet uh, yra sąlygų, yra e, vertybinių popierių, kurie, kurie atitinka visas sąlygas, visus kriterijus. Ir čia tikrai yra labai daug aspektų susijusių su įvairiomis valstybėmis narėmis, kurias reikėtų apsvarstyti. Paliksiu dar galimybę kolegoms pasisakyti ir norėčiau pabrėžti dar kartą, kad esu labai dėkingas už bendratarpiavimą ir e, labai laukiu tolesnių diskusijų. Pone pirmininkė, tikrai manau, kad uh, vyksta procesas, kuris leis mums pasiekti gerą kompromisą. Um, manau, kad šis procesas tikrai yra labai kokybiškas ir džiaugiuosi, kad galiu jame dalyvauti. Labai ačiū. Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu Elisa Ferrera. Ačiū pirmininkė, šiandieną kalbėsiu angliškai. Aš taip pat norėčiau padėkoti Guneriui už visą atliktą darbą, e, už jo kantrybę, taip pat už jo požiūrį. Man atrodo, e, komanda puikiai dirbo. Ir aš norėčiau pritarti pranešėjui, kuris e, sako, kad na, niekas nėra šimtų procentų įsitikinę, kad uh, jo pasiūlyme yra pats geriausias sprendimas, tačiau na, būtent jo yra ieškoma. E, pranešėjas sako, kad yra pateikta labai daug pakeitimų pasiūlymų e, ir jis bandys surasti kompromisus jų atžvilgio. E, norėčiau kalbėti apie garantijas. Sutinku su tuo, kad e, kai kuriems bankams yra taikomi mažesni reikalavimai. Tačiau aš pageidaučiau, kad e, e, teisės aktais būtų apriepiamas kuo didesnis bankų skaičius. Antraip atsiras skirtumų skirtingų reikalavimų, kurie turėtų būti taikomi bankams. Ir e, tokiu būdu e, atsiras pastangų duplikavimasis, e, kalbant apie bankų kontrolę skirtingais lygmenimis. Kils taip pat rizika, kad na, daugiau bus kontroliuojami rizikingesni bankai ir todėl uh, žmonių akise jie bus suprantami kaip saugesni bankai, bet taip negali būti. Lab, daugiau lais, manevrų laisvės turėtume palikti nacionalinėms institucijoms, kad pačios apsispręstų nereikalauti nereikalingos informacijos, kai to nereikia. Valstybės narės turėtų pačios turėti galimybę e, prašyti bankų reikalauti, kad jie laikytųsi papildomų reikalavimų, jeigu to reikia. Kalbant apie tuos saugius bankus, e, kurie priema indėlius. Jeigu vienas iš tų bankų dėl administracijos kaltės susidurs su problemomis, tada kils labai didelė sisteminė rizika nes e, tokiu atveju žmonės pradės apskritai nepasitikėti bankais. Taigi, jeigu vienas iš tokių saugių bankų atsidurs sudėtingoje situacijoje, kils e, labai didžiulė problema. problema. Aišku, mes turime stengtis pasitikėti bankais, tačiau m, taip pat ir juos kontroliuoti. Kitas dalykas netgi tose šalise, kur egzistuoja kelios institucijos atsakingos už bankų gaivinimą ir pertvarkymą, būtina turėti vieną struktūrą, kuri būtų už visą tą procesą atsakinga. Antraip, e, tarptautinių bankų atveju nebus galima nustatyti tos struktūros, e, su kuria tarkim, turima visų pirma bendradarbiauti viso proceso metu, taigi dėl šio klausimo taip pat turiu pritarti. Toliau, dėl pertvarkymo ir priežiūros funkcijų atskirimo. E, labai svarbu e, užtikrinti, kad egzistuotų dvi skirtingos struktūros, kurios atlieka šias funkcijas. O jeigu yra viena tokia struktūra, joje turėtų būti šios funkcijos atskir, e, aiškiai atskirtos. Tuo pat metu turi būti sukurtas mechanizmas, jeigu e, egzistuoja dvi institucijos atliekančios e, pertvarkymo ir priežiūros institucijas, e, joms bendradarbiauti. Ir kai yra likviduojamas bankas, labai svarbu žinoti, E, kokias priemonės buvo numačiusi bankui įgyvendinti, tarkim, kontroliuojantį priežiūros instituciją. Dabar dėl priemonių taikymo momento, kas jas turi būti e, kas turi paskatinti priemonių taikymą. Aš manau, yra e, įvairių priežasčių, dėl kurių bankas gali atsidurti sudėtingoje situacijoje. Ir šis klausimas turėtų būti dar kartą aptariamas. E, pavyzdžiui, turi būti aptartas e, e, žaliųjų pateiktas pasiūlymas. Ir kad, pavyzdžiui, visos priežiūros institucijos galėtų tuo pat metu apžvelgti įvairius rodiklius E, kad gal, galėtų įvertinti finansinės institucijos padėtį. Galbūt e, toks pasiūlymas nepakeistų e, dalykų, dėl kurių mes susitarėme, tačiau padidintų informacijos kiekį, kurį turi priežiūros institucijos Ir tai yra itin aktualu tarp valstybinių finansinių institucijų atžvilgio. Dėl gelbėjimuose savomis lėšomis. Sutinku su tuo, ką pasakė pranešėjas, kad tai turėtų būti visų pirma mūsų tikslas. Gelbėjimuose savomis priemonėmis priemonė turi būti kuo platesnė, tačiau turi būti taikoma tam e, kapitalui pagal tam tikrą hierarchiją. Aš sakyčiau, kad gelbėjimo savomis e, lėšomis e, priemonė turėtų būti taikoma visam kapitalui su tam tikromis e, išimtimis. Viena iš tų išimčių turi, galėtų būti, pavyzdžiui, trumpalaikės skolos. Kokiu terminu tos trumpalaikės skolos galima diskutuoti? Ar tai turėtų būti vieno ar trijų mėnesių trumpalaikės skolos? Galima apie tai diskutuoti. Tačiau vis dėlto aš sakyčiau, kad mes neturėtume į gelbėjimo savomis lėšomis priemonės įtraukti trumpalaikės skolas, taip pat ir terminuotus indėlius. Nes e, toks e, įtraukimas pakenktų e, pasitikėjimui bankais. Žinote, kad e, šis klausimas kai kuriuose šalyse labai aktualus, tačiau, na, būtent kai yra susidariusios tokios e, sudėtingos aplinkybės, esame priversti e, priimtinėti tokiu pobūdžio teisės aktus, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą bankais. Dėl valstybės pagalbos. Aš taip pat sutinku, kad tai turėtų būti paskutinė taikoma priemonė. Tačiau Tai nėra aišku iš pateikto teisėkuros projekto. Jeigu daugiau tikrai alternatyvų nėra, tik e, laikinai perimti banko, banką savo žinion, tai galima numatyti, tačiau tai turėtų būti alternatyva, kai alternaty, kitų alternatyvų nėra. E, kitas dalykas. E, toks dalykas galėtų būti naudingas. E, jeigu, pažiūrėjau, galvojame apie mokesčių mokėtojus. Vis dėlto sutinku su tuo, kad tokia alternatyva turėtų būti naudojama, kai kitų nėra. Um, geriausias pasiūlymas būtų sukurti tuos e, bankų pertvarkymo fondus, e, kurie jau egzistuoja kai kuriuose valstybėse. Na, tie pertvarkymo fondai neturėtų būti kuriami iš indėlininkų lėšų, nes, kaip sakiau, indėlininkų lėšos negalėtų patekti į tą gelbėjimo savomis lėšomis priemonę. Ir aišku, mes galime aptarinėti, e, kiek na, lėšų bankas turėtų e, atidėti į tą pertvarkymo fondą, tačiau įnašai turėtų būti apskaičiuojami pagal e, banko keliamą riziką, kuri apskaičiuojama proporcingai turimam turtui. Tačiau manau, kad laikui atėjus būtų svarbu sukurti tokį bendrą bankų pertvarkymo fondą. E, kitaip tariant, aš siūlyčiau, kad ateityje e, būtų sukurtas europinis e, bankų pertvarkymo fondas, kuris būtų finansuojamas iš pačių bankų lėšų. Tai būtų egzante priemonė ir tokiu atveju uh, mes užtikrintumėm, kad bankas veiktų kaip verslo subjektas ir kad mokesčių mokėtojai nebūtų galiausiai atsakingi už e, bankų nuostolius e, dėl bankų valdybų kaltės. Taigi tokie klausimai turėtų būti aptariami. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai, taip pat ir šešėliniams pranešėjams už puikią bendradarbiavimo dvasę rengiant šį teisės aktą. Ačiū pirmininkė. Ačiū Elisa. Dabar Alde frakcijos vardu Klins. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su tuo, ką pasakė Alisa. Iš tiesų, pranešėjo dėka, puikiai bendradarbiavome mūsų frakcijoje, taip pat buvo organizuoti dvišaliai sustikimai tarp frakcijų, kurie iš tiesų buvo labai naudingi. Dabar dėl atskirų klausimų norėčiau pateikti štai kokias pastabas. Visų pirma, dėl bankų pertvarkymo struk... institucijų sutinku su pranešėjai, kad turėtų būti įsteigta kiekvienoje šalyje viena tokia struktūra. Jeigu jie nebus e, priežiūros institucijoje, institucijoje, ji bent jau turėtų būti kažkaip su jie susijusi. E, nes e, priežiūros institucijos turi labai daug e, vertingos informacijos, kuri gali būti naudinga bankų pertvarkymo institucijai ir ta informacija jai turi būti prieinama. Taigi dar kartą kartoju, galbūt tos dvi institucijos neturėtų būti įsikūrusios po vienu stogu, tačiau turėtų būti bent jau netoli viena kitos. Dėl taikymos ryties mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo ankstesnės kalbėtojos. Aš manau, kad bankai, kurie turi tam tikras įsipareigojimų vykdymo garantijas, yra saugus, todėl neturėtų patekti į e, teisės akto e, e, taikymos rytį. Taip pat ir depozitorimai, kuriems kartais yra suteikiama bankų veiklos vykdymo licenzija, tačiau jie nėra bankai, todėl neturėtų būti traukti į teisės akto taikymo sritį. Toliau, dėl gaivinimo ir pertvarkymo planų. Aš asmeniškai laikausi nuomonės, kad e, turėtų būti parengti du planai. Vienas e, dukterinės įmonės lygmenių, o kitas visos bankų grupės e, lygmenių. Jūs pranešėjau kalbate apie vieną planą, tačiau aš manau, kad valdžios institucijos kartu su banku turėtų apsispręsti, kiek tų planų turėtų egzistuoti. Tačiau aš laikausi nuomonės, kad e, būtų geriau e, turėti du planus, kurie turėtų būti taikomi dukterinėms įmonėms ir bankų grupiai. Dėl e, likvidumo ir momento, kada turėtų būti taikomos jau priemonės. Aš manau, kad tos priemonės turėtų būti taikomos, kai bus e, matoma, kad mažėja banko kapitalo likvidumas, nes tai rodo, kad bankas susiduria su problemomis arba su tomis problemomis susidurs greitai. Todėl į tai reikia reaguoti. Toliau kitas dalykas dėl to bankų pertvarkymo fondų finansavimo. Kaip suprantu, komisija sako, kad sprendimą turi priimti valstybės naras. Jūs galite sukurti kelis fondus, pavyzdžiui, term, e, terminuotų indėlių garantijų fondą, taip pat ir bankų pertvarkymo fondą, o galbūt galite sukurti iš tų dviejų vieną banką. Taigi e, sprendimą turės priimti valstybės naras atskirai. Tačiau vienas faktas yra aiškus. ateinančiais metais nei vienas fondas nebus pakankamai didelis, kad būtų ga, galima išgelbėti vieną didelį banką arba bankų sistemą. Matome, kad esamoje situacijoje e, jau esamose fonduose sukauptos lėšos yra naudojamos e, skirtingais tikslais. Pavyzdžiui, Švedijoje yra m, tomis lėšomis mažinama valstybės e, skola. Ir iš fondų lėšos, e, galima sakyti, kad nėra įdarbintos, jos nėra skolinamos ir galiausiai yra panaudojamos valstybės skolai e, sumažinti. Kad fondo lėšos būtų naudingos, e, jų turi būti labai daug. Mes kalbame apie kelių nulių sumas. Taigi kyla klausimas, ar pasirinktas kelias yra teisingas. Taip pat e, mes e, matome, kokių problemų kyla dėl to, kad e, greičiausiai valstybės narės nesutiktų, kad pert, bankų pertvarkymo fondo lėšos galėtų būti panaudotos kita, kitoje šalyje, tik tai jų valstybių narių teritorijoje. Taigi sutinku su tuo, kad reikėtų sustiprinti kapitalo bazę, Taip pat e, atsižvelgti tai, kas buvo rašoma Peterio Simeno pranešime, kad vienas trešdalis um, terminuotų indėlių garantijų fondo lėšų galėtų būti panaudota bankų gaivinimui ir pertvarkymui. Tačiau tai reikštų, kad um, problemos turėtų būti sprendžiamos ekspost principu. Um, Ir tokiu atveju dviejų fondų e, terminuotų indėlių garantijų ir bankų pertvarkymo fondų nebereikėtų. Aišku, geriausiai būtų nenumatyti jokių išimčių gelbėjimuose savomis lėšomis priemonėje. Ji turėtų apimti E, visą kapitalą. E, pabaigai galėčiau e, pakalbėti apie minimales gelbimo savomis lėšomis priemonės ribas. Komisija kalba apie 10 procentų nuo kapitalo sumą, tačiau aš nesutinku, kad mes kalbėtume apie konkrečias sumas, nes būtent kompetitinga institucija turėtų nustatyti, E, tą e, minimalę gelbėjimosi savomis lėšomis sumą, kadangi sistemos skirtingose valstybėse e, skiriasi ir dėl tos priežasties tas minimalus skolos išpirkimas taip pat galėtų būti skirtingas. Žinome, kokių pasiūlymų buvo pateikta. Pavyzdžiui, kad ta riba galėtų būti 5 procentai. Na, jeigu iš tiesų bus numatytas kažkoks konkretus skaičius, tada mes turėtumėm e, atsižvelgti į CRD e, charakteristikas. Jeigu, pavyzdžiui, bankas e, netitinka kapitalo reikalavimų ir direktyvos reikalavimų, jam turi būti pritaikytos gel, ta, tam tikros gaivinimo ir gelbimo priemonės. Dabar dėl valdysenos aš turėčiau pritarti pranešėjui, kad e, kol bankas veikia, nors e, yra atsidūręs tutingo situacija, būtent akcininkai ir valdyba e, turi vykdyti veiklą nebent valdybą reikia pakeisti. Jeigu, aišku, e, bankas yra likviduojamas, tada jau institu, valdžios institucijos gali perimti banką savo domenį ir paskirti į valdybą tai, ką e, e, mano esant tinkamu. Filip uh, Lambert. Filip Lambert. And I'll start with addressing you, uh, because Ačiū pirmininkė, aš pradėsiu nuo kreipimosi, jūs ne visiškai suprantu, kas čia darosi, gal ketvirtą kartą e, pristatome tos pačius argumentus, tą pačią temą komiteto posėdėje. Aš rimtai kalbu. Ne tai, kad mes turėtumėm daug e, laiko, kurį galėtumėm švaistyti ir jūs tikrai geriau už visus žinote, kad būtų galima tą laiką sutaupyti ir nekartoti tų dalykų, kurie jau pasakyta ne kartą. Tai aš manau, kad būtų buvę gerai jau perėti prie kompromisinių pakeitimų ir aš tikrai aš nekaltinu vertinau Gunaro, nes vien įvertinus, kiek yra pakeitimų, parengti kompromisinius pakeitimus su tokiu milžinišku kiekiu pakeitimų, aišku, tam reikia daug laiko. Bet visą tai, ką aš iki šiol girdėjau, jau buvo išsakyta, aš galiu irgi gal kokią ketvirtą kartą išsakyti tuos pačius argumentus, kuriuos jau esu nekartą išsakęs. Tai aš tik tai labai m, mm, apsiribosiu trumpais pasisakymais. Aš manau, kad tikrai mes galime geriau savo laiką panaudoti ekon komitete. Visų pirma, reikia nepamiršti, kad tai yra tekstas, kurio tikslas yra išvengti to, kad mokesčių mokėtojams reikėtų e, gelbėti atskiras institucijas. Taigi eina kalba ne apie sisteminės krizės e, išsprendimą, nes iš, tikrai, iš tikrųjų to negali kodifikuoti, tam reikia konkrečių sprendimų. Šiuo tekstu norima užkirsti kelią tam, kad kažkokia atskira institucija sukeltų sisteminę krizę. Taigi, bet koks akcininkų um, dalyvavimas turi būti paskutinė, visiškai absoliučiai paskutinė priemonė, kai jau daugiau nieko nebegali padaryti. A, noriu pasakyti, kad e, ar šiuo tekstu nepakenksime kokiai konkrečiai institucijai. Na, jeigu mes nuspręsime, kas yra tas, e, tas, tas mm, šventas subjektas, jeigu tai yra mokesčių mokėtas, tai reiškia, kad kiti turi mokėti už klaidas. Bet jeigu mes nusprendžiame, kad mokesčių mokėtojai turi mokėti už atskirų finansinių įstaigų klaidas, gali būti, kad gal, ta, gal tos klaidos turėtų būti. O, kitas variantas būtų, kad, kad tas, m, už tas klaidas turi mokėti autoriai, tai aš pasirenku pastarąjį variantą. Ir kaip su draudimu, pavyzdžiui, dėl automobilio, tarkim, jeigu blogai vairuoji, tai ir moki už tai. Tai čia tas pats. Tokiu būdu institucijos pačios prižiūrėtos pa, save ir kitas institucijas veiktų tarsi policija tarpusavėje. Tai turi būti pagrindinis rinkos principas. Ir aš turiu pasakyti, kad mm, tie pakeitimai, kurie yra pateikti, ir, ir turėtų būti vertinami per tokią prizmę. Kitas dalykas, jau kai perinam prie planų, tai reikėtų mm, pasirūpinti, kad institucijos turėtų patikimus planus dėl gaivinimo ir pertvarkymo. Gali būti tokių, tokių situacijų ir reikia tai pripažinti ir Europoje, ir vakaruose, kur bus galbūt tokių įstaigų, kurių gal bus neįmanoma e, gelbėti ir pertvarkyti, nes galbūt jos bus per didelės, per sudėtingos. Pavyzdžiui, dėl Deutsche Bank aš neįsivaizduoju, koks būtų pertvarkymo e, planas. Ir pertvarkymo institucijos, taip, čia Piterio ir mano mėgstama tema. Na, jeigu kalbame apie uh, gelbėjimo pertvarkymo institucijos, e, kaip jos galėtų užtikrinti, kad bankai turėtų tinkamus įgyveninimus pertvarkymo planus. Jeigu nėra um, įmanoma konkrečiam bankui parengti įgyvendinamo pertvarkymo plano, tai tada tą banką reikia pritaikyti prie to uh, plano. Jį reikia padaryti tokį. Tai nėra, kad, nėra tokio varianto, pavyzdžiui, jeigu yra pernelik didelė institucija, kad jį galėtų žlugti. Uh, Taip negali būti. Mes negalime turėti tokių finansinių įstaigų, kurios būtų laikomos per didelės, kad galėtų žlugti. Jas reikia sutvarkyti. Dabar dėl a, pertvarkymo fondų. Mes pasiūlėme visų pirma, kad būtų e, patikimi iš anksto finansuoti e, pertvarkymo fondai. Čia yra du variantai, aišku, kad, būt, kad nebūtų iš anksto finansuojamo tokio fondo ir tada mokesčių mokėtojas turėtų mokėti už viską, o paskui susigražintų tas lėšas, tuos pinigus iš tų bankų, paskui nulupdamas skūrą, bet gali būti, kad galutiniam variante e, nulupti skūrą teks ne nuo tų bankų, kuriuos teko gelbėti, o nuo kitų. Taigi, reikia užtikrinti, kad prie gelbėjimo fondo prisidėtų visi bankai, kuriuos teks gelbėti vėliau. Dabar dėl indėlių garantijų sistemų. Mes norime pasirūpinti, kad čia nebūtų uh, moralinės žalos pavojaus. Mes galvojame, pavyzdžiui, kad tai, kad negali gelbėjimas kainuoti brangiau nei e, indėlių garantijų sistemos suformavimas palyginti su nemokumo rizika, nes kitaip bus čia iškreipta paskata siekti pertvarkymo, o ne nemokumo procedūrų, o iš tikrųjų turi būti pastarasis variantas taikomas. Dabar dėl intervencijų. Aš dėkuoju Elizai už tai, kad jį pabrėžė tai, kad mes norime labai uh, įvairių priemonių, na ne priemonių, bet rodiklių, kurie gali perspėti pertvarkymo institucijas, kad taip kažkas tai su atitinkama įstaiga yra blogai dėl įprastinio darbo. Jeigu vienintelis kriterijus, vienintelis rodiklis yra tik tai reguliuojamas kapitalas, tai aišku, kad tuomet viskas būtų juoda balta. Arba tau yra kilusios bėdos arba ne. Bet gali būti tokių gan nepatogių situacijų, kur galbūt geriau būtų intervenciją pritaikyti, kuomet dar ta situacija yra tik tai nepatogi, bet dar nėra gilios e, e, streso situacijos. Ir tokiu atveju tai dar nereikštų, kad raudona lemputė toje, tam prietaisų skydelėje jau automatiškai reikštų, kad yra um, būtina intervencija. Tikrai mes nenorime tokios programinės įrangos, kuri automatiškai aktyvuotų intervenciją. Mes norime tik tai tokio prietaisų skydelio, kuris perspėtų um, pertvarkymo institucijas, kad reikia kažką daryti, kad būtų ankstyvosios intervencijos priemonės, kurios leistų pertvarkymo valdymo institucijoms veiksi prevenciškai, o ne laukti iki tol, kol jau e, situacija pasidarys tokia, kad bus iš viso per brangu gelbėti kažką. Tai jūs žinote, prevencija visuomet kainuoja daug pigiau nei e, gelbėjimas, problemos likvidavimas. Taigi čia galima kalbėti apie įvairiausius rodiklius, bet aš noriu pabrėžti, kad, na, ne vien tai, kad jeigu eisi, že, e, krenti žemiau likvidumo normų, pagal Bazilio komitetą, aišku, mes turime palaukti, kokia bus situacija paskui, bet net ir tuo met ar tai neturi būti automatinis uh, sistemos paleidimas, pavyzdžiui, kad e, eini žemiau uh, nemokumo arba likvidumo normų. Visuomet, aišku, viską nulems konkretus, konkretus situacijos įvertinimas, koks turi būti sprendimas padarytas, bet mes turime turėti kažkokius perspėjimo kriterijus, kurie leistų imtis veiksmų kaip galima anksčiau. Aišku, aš galiu toliau kalbėti be galo, Paskutinis dalykas dėl pareigų atskirimo, kalbant apie e, priežiūrą ir pertvarkymą, man patiko Wolf um, pasakymas plus du, bet ne po to pačiu stogu. Taip, aišku, reikia, ar, kad būtų netoli tos dvi. Um, veiklos, negali leisti, kad būtų labai daug laiko nuo vieno iki kito tie, tie ryšiai, kad per ilgai truktų. Tačiau, aišku, kai eina kalba apie konkretų darbą, tai vienas dalykas yra priežiūros institucijos ir kitas dalykas pertvarkymo institucijos. Kartais, jeigu tai yra tos pačios institucijos, tai um, gali būti, kad priežos institucijos gal tiesiog vilkins visą reikalą ir, ir jeigu jos tuo pačiu metu turės dirbti ir kaip pertvarkymo institucijos. Dabar dėl gelbimo privačiomis lėšomis. Aš truputėlį plačiau norėčiau apie tai pakalbėti. Sutinku su tais, kurie sako, kad turi būti nedaug išimčių dėl priemonių, uh, kurios galėtų būti gelbėjimos privačiomis lėšomis. Mes nenorime tų saugių rojų, prieglopščių, galbūt, kaip būnam sakė, gal tik trumpam laikui, tol, kol reikia išvengti sisteminės kritikos. Bet vienas dalykas yra tai pasakyti, kitas dalykas yra pasakyti, na, toliau viskas yra vienodų pagrindų vertintina. Mes žinome, kad jeigu viskas gali būti gelbėjama privačiomis lėšomis, tai tuomet niekas negali būti gelbėjama privačiomis lėšomis. Ir mes tikrai negalime e, iki tokios situacijos prieiti, nes jeigu yra neiškumo dėl to, tai tuomet pertvarkymo planai arba tos gelbėjimo institucijos gali pasakyti, mes ne, nenaudosime gelbėjimo privačiomis lėšomis, nes nežinome, koks bus poveikis. Ir tai reiškia, kad tuomet skirtingi tie lygiai, E, turto, kuris gali būti gelbėjimas privačiomis lėšomis, galėtų būti geras dalykas, nes tada ir rinkos vertė būtų kitaip visiškai nustatoma. Ir ta prasme, aišku, verčių tas nustatymas ir suteiktų mums galimybę nuspręsti, ar yra pasitikėjimas ta įstaiga ar ne. Kitas dalykas, tas vertinimas dėl to turto, kuris gali duoti didesnę gražą, bet aišku, turi didesnę riziką. Tai nėra blogai, kad mes turime skirti skirtingas priemonių rūšis rinkoje ir kad yra hierarchija e, privačiamis lėšomis gelbėti nuo turto. Mums reikia to, nes kitaip mes negalime savo leisti paskui galvoti, kas gali būti gelbėjama privačiamis lėšomis ar ne, šifruoti tai, kai jau yra krizė. Uh, Ir aš tai sakau, kad mes tikrai nenorime, kad e, visi turėtų vienodą veiklos modelį, kad vienodai būtų struktūrizuoti ir taip toliau. Mes tikrai labai vertiname mūsų bankinės sistemos įvairovę. Tai yra tai, kuo mes tikime, kad teisės aktai turi prisitaikyti prie to ir netgi skatinti, e, tai tikrai e, reikia vengti tokių teisės aktų, kurie mažintų įvairovę. Uh, Todėl mes turime būti atsargus. Wolfai sakėte, jeigu e, viršėjate kapitalo poreikio reikalavimus, tai tuomet e, gelbėtina privačiomis lėšomis skola turi būti atitinkama, jeigu yra 0,01 procento vėl kapitalo ribos ir paskui tuos 5 procentus imi gelbėjimo, gelbėjimos dalies, aišku, tai ne, neveikia, dėl įstaigų labai svarbu kad būtų skirtingos saugumo garantijos apibrėžtos vienodai. Pavyzdžiui, kad kapitalo apsaugos zonos būtų atitinkamos minim, minimalus pagal įstatymą, kas yra reikalingi ir paskui o, kitas variantas, aišku, kokios turi būti tos apsauginės zonos, kurios reikalingos gelbėjimams privačiomis lėšomis, aišku, kad jos turi būti skirtingos. Ga, negalime visko stumti viena kryptimi, bet iš tikrųjų, jeigu mes norime kokią įstaigą, kad ji būtų išgelbėta, mes turime galvoti apie saugumo pusę. Aišku, kai kas galbūt sakys, kad tai pakenks ekonomikai. Uh, Aš turiu pabaigsiu, nes tai yra labai svarbus dalykas, bet pripažinkime tai, kad mūsų ekonomika ir tas augimas, kurį jūs taip vertinate visi ir kuri, kuriuo taip džiaugiatės um, per tuos ilgus metus iki krizės, aišku, kad tai paskatino nesveikas elgesys, netinkamas elgesys, dėl to, kad buvo pernelyg daug. Uh, sverto panaudota kai kuriuose valstybės energisėje ir finansinėse įstaigose. Ir iš tikrųjų tai paskatino tokią ekonominę veiklą, kuri turėjo net neegzistuoti. Ir kai turi tokią ekonominę veiklą, negali jos palaikyti bet kokią kainą. Ir aišku, kad, aš žinau, ir vakar grylį tai kartojo, aišku, jeigu tada yra nuimamas tas sverto poveikis, aišku, kai kurios valstybės narės e, nukenčia. Taip, aišku, ir su bankais tas pats yra. Tuomet tai turės ekonomika ir jų pelnas, ir jų premijos, aišku, jeigu yra, jeigu yra nuimamas tas svertas. Tai, bet mes turime tai padaryti tam, kad sistema būtų sveikesnė. Ir tai reiškia, kad trumpalaikiu laikotarpiu taip teks mokėti. Nėra priešašių, kodėl uh, dabar turėtų vyriausybės uh, mokėti už tai, o bankai neturi pajausti jokios skausmo. Ne, aišku, uh, aš čia kaip vokiečiai pasakysiu, kad na, turi turi jie dabar atkentėti už savo uh, nuodėmės. Taip, Ferdinand, aš irgi norėsiu dar paskui kai ką pasakyti. Ačiū, aš tik noriu pasakyti, kad Filip Lambert tikrai pasakė labai daug uh, teisingų dalykų. Jis teisingai pasakė, kad uh, tai jau ketvirtas kartas, kai apie tai kalbame, bet vis tiek jisai kalbėjo 13,5 minučių ir jeigu mes ir toliau taip uh, dirbsime, tai tik šešėliniai pranešėjai ir turės laiko pasisakyti. Taigi, arba ap, apkarpom tas diskusijas ateityje arba iš tikrųjų, ką mes toliau dar rytoj turėsime dirbti. Uh, Ačiū, Vernė, aš irgi norėčiau sureaguoti į tai, ką Filipas sakė, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai laiko uh, sunaudoja ir uh, be pranešėjo pakeitimų. Mes dar turime 1300 pakeitimų, kurie yra pateikti net ne šešėlinio pranešėjo. Taigi aš galvoju, kad esmė mūsų diskusijų ir yra tai, kad tie, kas pateikė e, pakeitimus, be to, ką šešėliniai pranešėjai e, pateikė, kad jie turėtų laiko paaiškinti, kodėl jie tos pakeitimus pateikė. Aš labai esu nuliūdusi, kad kol kas dar nėra tų paaiškinimų. Mes tikrai negalime taip leisti, kad viskas vyktų tik tai šešėlinių pranešėjų posėdžiais ir kad nieko nebūtų viešai po to e, pasakoma. Taigi ir toliau pasisakančių sąraše ne, aš įtrauksiu tuos, kurie nori pasisakyti ir jeigu mums teks dirbti ilgiau, mums teks dirbti ilgiau, aš noriu žinoti ir Ferber, ir Klins, ir Simon, ir Langin, ir visų kitų, ir savo, aš noriu žinoti visų kolegų nuomonės, nes tai yra viešos diskusijos, ne Filipai, nesuteiksiu jums žodžio vėl, mes tikrai dirbsime toliau, aš noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbu ir jeigu šešėliniai pranešėjai um, nieko naujo nepasako, tai yra jų problema, aš noriu padėkoti Viki Ford, kuri yra ACR šešėlinė pranešėja. Wow. Na, aš pasistengsiu trumpai. Dėl taikymos ryties žinome, kad um, įvairūs bankai gali sukelti įvairias krizės. Manau, kad visi bankai turi būti įtraukti ir priemonės turi būti proporcingos skirtingiems bankams. Ypač e, kalbu apie e, pano e, Ferber pasiūlytą išimti. Jis nėra šešėlinis pranešėjas. Galbūt nepritariu tam, nes tai liečia tik kai kuriuos bankus. Gal čia uh, aktualiau Vokietijos situacija ir aš manau, kad net ir jūsų minėtų atveju gali e, kilti išlaidų visuomeniai. E, pono e, Rain išimtis dėl mažų bankų tam vėlgi nepritariu. Galbūt e, proporcingumas turi būti užtikrintas, bet vis tiek žinome, kad ir nedideli bankai gali sukelti problemų. Dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis, manau, kad e, ši priemonė turi būti patikima ir jos taikymos rytis turi būti kuo platesnė, bet e, turi būti išspręstas klausimas susijęs su gelbėjimu privačiomis lėšomis. Uh, Ir Alin, e, matau, e, pateikė irgi e, panašų pakeitimą, nors ir nėra šešėlinė pranešėja. Taigi turi būti plati taikymos rytis ir lankstumas numatytas kalbėta apie tai, kad negali būti įtraukiami indėliai, kuriems yra taikoma indėlių garantijų sistema, taip ir nors noriu platesnės taikymus ryties, siūlau vieno mėnesio išimti, nes mums reikia to, nors tai yra nepa, nelengvas sprendimas. Taip pat pritariu minimaliai e, sumai. E, nuolat e, buvo tokių diskusijų taip pat ir dėl bazelio reglamento kalbėta apie bendrą turtą, bendrą turtą vertę. Ir tai yra per griežtas kriterijus, kad būtų galima atsižvelgti įvairius bankus. Taigi čia taip pat reikia užtikrinti tam tikrą lankstumą reikia minimalios sumos, kad e, nebūtų e, kalbama tik apie bendrąją vertę. Dėl ekonominio poveikio vertinimo, kalbant apie gelbėjimą privačiamis priemonėmis, e, manau, kad tai nepakankamai aišku, kalbant apie tai, kad gelbėjimas privačiamis lėšomis būtų paskutinė priemonė. Na, dėl bei pritariu pranešėjų, kad nereikėtų galbūt per griežtai nustatyti visų sąlygų, kuriamis turi būti priimami sprendimai. Reikia numatyti įvairius scenarius. Man atrodo, Alis taip pat pateikė pakeitimą šią temą. reikia užtikrinti, kad ebei laikytųsi FIS kalinės apsauginės nuostatos, tai yra labai svarbu. Taip pat e, e, buvo labai daug e, primančiosios šalies su primančia šalimi susijusių klausimų, ypač turiu minėję 15 straipsnį. Ir čia tikrai tikėjusi, kad kils daug problemų ir mačiau, kad buvo išbraukta daug E, dalykų susijusių su e, įvairiomis e, procesų dalyvėmis. Ir tikiuosi, kad mano pasiūlyti pakeitimai bus naudingi. Dėl indėlinkų preferencijos čia irgi reikėtų turėti omenyje e, indėlių garantijų e, sistemą ir atitinkamą indėlininko ir e, kitų dalyvių hierarchijos. Pateikiau pakeitimo pasiūlymą, kuriame pasakyta, kad indėlių garantijų sistemos turi būti E, taikomus atsižvelgiant atitinkamai hierarchiją ir, e, tarkim, Portugalijoje kažkas e, nustato indėlių preferencijas ir žinau, kad Portugalijai tai yra ypač aktualus klausimas. Ir kai kurios šalis, tokios kaip Portugalija, ieško kitų alternatyvų, pavyzdžiui, iš anksto finansuojamus fondus. E, kalbėta apie e, fondų dydį. E, Marija Dragi kalbėjo apie šio klausimo delikatumą ir aš į šias diskusijas kaip tik norėjau įtraukti sprendimą dėl tų alternatyvų. Suprantu, kad galbūt nėra tai nėra tinkamas sprendimas ir e, skirtingose valstybėse narėse yra skirtingai žiūrima į tai, kaip bankas turėtų garantuoti indėlius. E, Švedijoje žinau, kad yra bankų pertvarkymo fondas, bet taip pat e, ten yra atsižvelgiama ir į nacionalinės skolos priemonės. Kitur yra nustatytas, tarkim, bankų veiklos mokestis e, kaip e, priemonė, kad e, būtų tie, tie pinigai tiesiogiai patektų į šalies išdą, taigi gali būti įvairių sprendimų, kuriuos galėtume aptarti, bet kuriuo atveju reikia atvirumo ir lankstumo. Dėl tarp grupinės e, finansinės pagalbos. Žinau, kad kai, kurios, kai kurie e, bankai turi e, įvairias patronuojamų įmonių struktūras ir šiems bankams yra labai aktualu ar pasiūlytos formuluotės šią temą ne, ne, nedarys neigiamo poveikio subsidiarumui. Taigi e, reikia e, turėti omenyje, e, kad įvairių bankų struktūros subsidiarumo prasme gali skirtis. Dėl kriterijų čia labai gerbiu pranešėjų nuostatą, kad reikia aiškumo, teisinio tikrumo. Čia kalbama ne tik apie minimalų kapitalą, likvidumas taip pat yra svarbus aspektas ir reikia um, likvidumo arba kitų um, netitikties uh, kriterijų. Turbūt uh, tiek. Ačiū. Labai uh, dėkoju. Viki, e, labai malonu, kad pakomentavote ir kitų narių e, pasiūlytus pakeitimus. E, Šiuose diskusijose išvaistėme 20 minučių, nes iš tikrųjų galėjome pradėti šias diskusijas po 9.20, kai baigėme diskusijas dėl ankstesnių darbo tvarkės klausimų, taigi turėjome dar palaukti šešėlinių pranešėjų ir netekome papildomų 10 minučių. Taigi drausmė nėra labai gera ir Nelabai ne, ne, ne ribosiu e, kitų e, norinčiųjų pasisakyti kalbėjimo laiką. Markas Ferber, Ole Luktviksen, aš. Ar dar kas nors e, norėtų pasisakyti? Peter Simon. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Gerai, Danuta. Ačiū, Šaron. Aš savo pakeitimuose kalbu apie galimą riziką, kad galėtų būti pusiausvėros trūkumų tarp uh, E, kilmės ir priimančiausios e, institucijos ir suprantu, kad visi e, tą supranta, bet vis dėlto labai sunku užtikrinti tinkamą teisinę pusiausvyrą tarp kilmės jurisdikcijos ir priimančiosios jurisdikcijos. Taip pat žinome, kad Tikrai yra dar patronuojimų įmonių, kurios yra labai svarbios finansų sistemos stabilumui primančioje valstybėje narėje. Ir nemanau, kad galėtume sauliaisti e, įgyvendinti bankų e, gaivinimo ir pertvarkymo sistemą, kuri e, skatintų nestabilumą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas e, sugebėtų užtikrinti geresnę pusiausvyrą. Taip pat manau, kad e, e, primačiosios valstybės institucijoms reikėtų didesnių įgaliojimų ir galiu pritarti Gunarui šią prasme, supratau, kad jis norėjo pasakyti, jog EBI e, sistemos e, e, pakeitimai galėtų būti dar negalutinis sprendimas ir turėtume pagalvoti ir apie valstybių narių E, valdžios institucijas, galbūt tai būtų papildoma alternatyva. Taip pat e, dėl rizikos finansų sistemos stabilumų, jeigu ne viskas būtų tinkamai nustatyta, jeigu nebūtų užtikrinama e, tinkama pusiausvėra. Gal galia neturėtume pamiršti ir apie tai, kad būtent priimančių institucija gal gale yra atsakinga ir uh, Būtent jai e, tenka visos e, išlaidos. Taigi tikrai tikiuosi, kad e, nepamiršime apie būtinybę užtikrinti saugesnę pusiausvirą, kai toliau dirbsime siekdami kompromiso. Tikiuosi, kad e, nepamiršime apie tai ir e, visą turėsime omenyje, kad mums reikia pasiekti kompromiso, kad e, procesas būtų atviras, kad mums reikia pusiausviros, nes tai yra naudinga ir aktualu visiems Europoje. Ačiū. Markus. Taip, ačiū. Ačiū labai. Norėčiau pateikti trumpą pristatymą. Vokietijos bankinkis sistema, sistemoje yra trys e, skirtingos bankų rūšis. Apie ką čia kalbame? E, apie kokį poveikį šios nuostatos turės mūsų bankams. Vokietijoje e, buvo bankų žlugimo atveju ir uh, E, visų trijų rušių bankai turėjo patys gelbėtis, patys už tai mokėti. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, kitokios sistemos yra ir Neturėtume apversti visko aukštinkojom dėl to, kad kai kuriuose valstybėse narėse sistemos neveikia. Tai yra pirmas dalykas. Kitas dalykas, kuris yra ypač man aktualus, yra e, reitingų agentūros. Uh, Tai yra klausimas vėlgi labai aktuolus Vokietijai. Valstybėm, valstybėms priklausomi na, bankai, priklausantis bankai, tarkim, tie, kurie skatina atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir taip toliau jų negalime palyginti su e, kitų rušių e, bankais. Tai yra e, visiškai konkreti banko kategorija. Ir neturėtume šiems bankams primesti tokių išlaidų, kurios jiems neleistų tęsti savo veiklos. Uh, ir tikiuosi, kad pranešėjas į tai atsižvelgs. Kalbame apie labai konkrečią bankų rūšį, kuri atlieka labai svarbų darbą. Turime jų neįtraukti į šio teisės akto taikymo sritį, nes šie bankai atlieka mums labai svarbią funkciją, kuri leidžia mums vietos lygmenių įgyvendinti įvairias užduotis. Ačiū. ponas e, Ludvikson. Ačiū labai. Manau, kad komisijos pasiūlymė yra e, didelių trūkumų, kalbant apie darbuotojų požiūrį, apie kurį kalbama labai mažai. Bankuose yra darbuotojų, kurie ten e, dirba ir kurie gali būti nepatenkinti šiuo pasiūlymu ir manau, kad tai yra nepriimtina, nes tikrovė darbuotojai yra labai svarbus asmenys, kalbant apie bankų veiklą. Taigi e, turime užtikrinti, kad jiems būtų viskas aišku, būtų aišku, kas vyksta. Reikia darbuotojus, banko atstovus įtraukti į e, šį procesą. Manau, kad e, turėtume užtikrinti tinkamą pusiausvirą, kalbant ir apie darbuotojus. Turi būti numatytas planas, pagal kurį būtų teikiama informacija tiems, kas dirba bankuose ir institucijose. Visi darbuotojai ir institucijų atstovai turi būti įtraukti į šį procesą, kad galėtų mm, jame dalyvauti. Gaivinimo ir pertvarkymo procesų metu to gali prireikti turi būti numatyta atsakomybė, prievolė informuoti darbuotojus, su jais tartis. Manau, kad vis dėlto reikėtų žiūrėti į darbuotojus kaip į turtą, o ne kaip kažkokį išorinį veiksnį, kuris nėra aktualus bankystės sektoriui. Ačiū. E, Verneri. Ja, ich will's, uh, wirklich kurz machen. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Na, yra labai pateikta daug skirtingų pasiūlymų dėl e, taikymo srities, kas į ją turi būti įtraukta, e, kokios finansų institucijos e, turėtų būti įtrauktos. Buvo kalbama ne tik ir apie finansinės institucijas, kurios yra susijusios su vertybiniais popieriais. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį, ką pasakė ankstesnis kolega, kad uh, Teisės aktas turi būti taikomas e, esamoms e, finansinėms institucijoms, kurioms e, reikia tam tikrų garantijų iš valdžios institucijų. Negalima pakengti esamoms sistemoms, pateikti patvirtinant ES teisės aktus. Aš pats e, asmeniškai e, žinau, kokia yra situacija e, Vokietijos taupimo institucijose. Niekada nesu girdėjęs, kad viena iš tokių institucijų subankrutuotų, todėl kad na, visose juose yra sukurtos puikiai veikiančios gelbėjimo savomis lėšomis priemonės. Ir mes norėtumėm, kad panašus mechanizmas galėtų būti taikomas ir bankų įstaigoms. Atitinkamus pakeitimų pasiūlymus esame pateikę. Toliau kitas dalykas. Taisyklės, kurios yra taikomos dabar e, pagal kapitalo reikalavimų direktyva ir e, mokumo 2 e, direktyva numato tam tikras e, likvidumo ribas, kapitalo likvidumo ribas. Aš nemanau, kad mes turėtumėm nustatyti konkrečius skaičius tam kapitalo likvidumo reikalavimui. Buvo kalbama apie skirtingus e, skaičius, e, kuriuos patys didžiausiai bankai, tokie kaip Dexia, Parabank viršytų. Taigi, e, tokiu atveju tokie bankai nepatektų į siūlomą teisės aktų taikymus reitę. Ačiū, Piteris Simonas, prašome. Ačiū, pirmininkė. Na, man atrodo, kad ta siūloma kapitalo likvidumo riba turėtų būti 8 milijonai. E, dėl to, ką pasakė ponas Ferber, iš tiesų reikėtų žiūrėti, kurie bankai turėtų būti įtraukti į taikymo sritį. Taip pat reikėtų galvoti apie e, išimtis, kada nereikėtų taikyti valstybės valdžios institucijų įsikišimo. E, tarkim, kai bankas yra likviduojamas, prižiūrint valdžios institucijoms. Kai kurie bankai e, tikrai e, neturėtų būti prižiūrimi valstybės institucijų, jeigu yra likviduojami, nes turi banko viduje atitinkamas priemonės, kad joms e, išorės pagalbos nereikia. Aišku, mes turime apsaugoti investuotojų interesus, e, daug mechanizmų egzistuoja tam tikslui ir Australijoje, ir e, ir kitose šalyse, pavyzdžiui, ES yra patvirtintas indėlininkų apsaugos mechanizmas. Taigi šiame pranešime turėtumėm taip pat galvoti apie tai, Ar, e, tarkim, likviduojant banką, e, indėlininkai neturėtų atsidurti kredituotojų e, sąrašo viršuje. Kalbant apie gelbėjimosi savomis lėšomis sistemą Vokietijoje, tai atsiprašau, kad galbūt pakartosiu kai kurias mintis, tačiau tai svarbu padaryti gelbimusi savomis lėšomis priemonių kartais nepakanka, kad būtų galima užtikrinti kad vieno procento įnašų į fondą pakaktų e, bankų likvidavimo atveju. Iš tiesų yra susidariusi labai sudėtinga e, situacija e, ir pateiktas pasiūlymas yra štai koks. E, bankai turėtų skirti 1 procentą savo kapitalo į gaivinimo ir pertvarkymo fondą. Tačiau banko subankrutavimo atveju greičiausiai valstybės turėtų skirti 3-4 procentus nuo BVP kad išvengtų um, milžiniškos finansinės krizės. Ir tokių lėšų reikės, nepaisant to, kad egzistuos tas gaivinimo ir pertvarkymo fondas. Taigi aš manau, kad um, e, esami gaivinimo ir pertvarkymo fondai padengtų tik tai vieną šeštadalį e, visų e, lėšų, kurių reikia banko likvidavimui arba pertvarkymui. Aš manau, kad bankų indėlis į tuos gaivinimo ir pertvarkymo fondus turėtų siekti apie 3 procentus nuo kapitalo. Tokiu atveju uh, būtų padengtos bent 50 procentų rekapitalizavimo lėšų reikalavimas. Jeigu mes norime spręsti susidariusią situaciją rimtai, tada mes turime sumažinti e, mokesčių mokėtams tenkančią naštą ir ją perkelti ant bankų pečių. Ačiū, sako pirmininkė, aš įtraukiu save į kalbėtojų sąrašą e, esu pateikusi nemažai pakeitimų pasiūlymų ir su malonumu juos paaiškinsiu. Visų pirma, kartu su pranešėju galiu jam daugiau pateikti informacijos, tačiau du pagrindiniai dalykai. Ne vienas iš jūsų kalbėjo apie taikymo sritį, kas turėtų būti į ją įtraukta ir kas ne. Man atrodo, kad reikėtų į taikymo sritį įtraukti kuo daugiau elementų, tačiau atsižvelgiant į proporcingumo principą. Proporcingumo principas turėtų būti taikomas ne tik atsižvelgiant į banko e, mastus, tačiau ir į valdysenos būseną ir kitus dalykus. Taigi, įtraukdami kuo daugiau e, finansinių įstaigų į taikymo sritį, mes tik tai užtikrinsime geresnius rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu e, finansinė institucija, e, jai yra taikomas e, indėlių garantijų e, fondo reikalavimas, e, finansinė institucija turėtų patekti ir į šio teisės akto taikymos rytę. Taigi, Aš ne visai sutinku su kai kuriais e, kalbėtojais, kurie pasisakė dėl e, taikymos ryties, tačiau aš manau, kad e, na, negalime rasti tokio sprendimo, kuris būtų šimtų procentų priimtinas visiems. Toliau, dėl e, konkrečių sąlygų nustatymo. E, suprantate, kad susidarius ekonominėms krizėms e, negalime laikytis e, taisyklių. Tiesiog jos atsiranda nesilaikant taisyklių. Ir e, tokiam situacijams spręsti reikalingos tinkamos priemonės. Vis dėlto, e, netgi sutarus tokioms aplinkybėms turime užtikrinti, kad e, žmonės pasitikėtų bankais. Būtent apie tai ir kalbėjo. E, m, pranešėjas, kad e, yra įvairių e, sprendimo būdų e, krizinėms situacijoms spręsti. Pavyzdžiui, galima pritaikyti labai griežtas priemonės arba lankstesnės priemonės, pavyzdžiui, kai pertvarkymo institucija gali imtis veiksmų, siekdama apsauganti mokesčių mokėtojus. Taigi, bet kuriuo atveju mes negalime uh, E, neleisti pertvarkymo institucijai veikti savo nuožiūrą, tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti kuo didesnį teisinį iškumą. Daugelis e, jūsų kalbėjo, kad e, gelbėjimas savomis lėšomis turėtų vykti bankų kapitalų sąskaitą ir su tuo aš sutinku. Uh, Dėl prevencinių priemonių taikymo taip pat galėčiau tam pritarti. Bet, bet kuriuo atveju, je, jeigu norime, kad tos prevencinės priemonės būtų efektyvios, jos turi būti e, tokios e, besikiš, besikišančios į bankų darbą. Taigi tarp šių dviejų aspektų reikėtų rasti mm, balansą, kad mm, pertvarkant banką būtų taikomos e, proporcingos tokios intruzyvios e, prevencinės priemonės. Aš sutinku su tuo, kad reikėtų kalbėti apie valstybės pagalbos priemonės e, į teisės aktą valstybės stabilizavimo priemonių taikymas e, tikrai turėtų būti paskutinė taikoma priemonė. Dėl indėlininkų garantijų fondų e, reikėtų visų pirma pažiūrėti, kokią patirtį sukaupė valstybės naras šiuo atžvilgiu. Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie Portugalijos pavyzdį, taigi man atrodo, apžvelgiau visus e, svarbiausius klausimus, kurie buvo aptarti čia. Turiu daug kitų pasiūlymų. Taip pat e, e pateikiau pirmininko pakeitimų, kurie yra susijęs su deleguotaisiais aktais, e, siekiant užtikrinti, kad e, na, procedūros e, būtų tinkamai vykdomos ir laiku. Pavyzdžiui, e, siekiant e, išvengti tokių situacijų, kad e, komisija siekia kuo sparčiau patvirtinti sprendimus deleguotųjų teisės aktų pagalba per prieš atostogas ir panašiai. Tačiau aš manau, kad vis dėlto geresnės teisėkuros vardan kai, kai kada deleguotųjų aktų procedūros reikėtų atsisakyti. Ačiū dabar žodis pranešėjai. Ačiū. Ačiū už Jūsų pastabas. Galiu pasakyti, kad e, savo žanginėje kalboje e, sakiau, kad yra pateikta labai daug e, pakeitimų iš įvairių frakcijų ir įvairių kolegų. Ir priklausomai nuo Jūsų na, politinės frakcijos matome, kokie, kokie yra pasiūlymai, kaip e, spręsti problemas. Ir tai tiesiog atspindi susidariusią realybę, kad e, mūsų požiūriai skiriasi skirtingomis aplinkybėmis, į ką reikia atsižvelgti. Ir žiūrėti, kaip pasiekti geriausių rezultatų nes e, vieno geriausio sprendimo, kuris tiktų visiems, nėra. Taigi, mes turime užtikrinti, kad e, eliminuotumėm na, klausimus, dėl kurių mūsų nuomonės labai labai įsiskiria. Dėl taikymos ryties. Aš sutinku su tuo, kad jeigu e, na, institucijos turi pač, e, pačios kažkokius pertvarkymo instrumentus, tada išorės priemonės turėtų būti na, proporcingos turimom, turimom e, vidiniam priemonėm, siekiant sukurti gerą bankų sistemą Europoje. Labai svarbu į tai atsižvelgti. E, jeigu, pavyzdžiui, pažvelgsite į tuos e, mano pateiktus pakeitimo pasiūlymus, tai matysite, kad naujų dalykų nėra. Tačiau labai sunku suprasti pavienius pakeitimus, nes kartais kiekvienas tas pakeitimas turi didžiulį poveikį, e, kuris turi būti aptariamas. Ir aš sutinku su tuo, kad reikėtų organizuoti sutikimus su kolegomis, kad būtų galima aptarti kiekvieną pakeitimą atskirai, kaip buvo daroma šiandienos diskusijose. Taip tikrai palengvėtų E, visiems situaciją. Tiek būtų dėl taikymos ryties. Pirmininkė, aš taip pat sakiau, kad e, daugelis kolegų sako, kad e, reikėtų surasti tam tikrą pusiausvyrą tarp kilmės ir priemančiųjų valstybių institucijų. Tai nėra prestižo ar suverenumo, valstybės suverenumo klausimas. Tai yra klausimas tarp mūsų veiksmų pusiausvėros radimo. Kai kuriuose e, šalyse e, dukterinės e, įmonės vaidina labai svarb, svarbų vaidmenį jų šalių finansų sistemose. Tačiau tuo pat metu reikėtų žiūrėti į bankų grupės lygmenį, nes būtent jam tenka pats svarbiausias vaidmuo. Taigi šis reglamentas ir užtikrina, kad akcininkai ir kiti atsakingi asmenys prisijimtų atsakomybę už susidariusią situaciją. Apie tai kalbėjo Danuta, kad reikėtų taip pat užtikrinti ir pusiausvyrą tarp priemančios ir kilmės valstybių institucijų. Kaip tai padaryti, galima diskutuoti. Dar norėčiau pasakyti vieną dalyką. Mes rengiame pasiūlymus ir kartais savo pasiūlymais galime nulemti ateitį. Tačiau kuo detalesni teisės aktai, tuo e, e, sunkiau priimti tinkamus sprendimus, galvojant apie ateities krizės, kurių mes nežinome, kokios jos bus. Todėl aš siūlau aiškiai e, viską reglamentuoti tuos dalykus, kurie yra susijęs su kompetencijomis, struktūromis, tačiau m, mm, nedaryti to detaliai. Norėčiau kolegams priminti vieną dalyką. Taip pat e, galbūt e, tokiu būdu atsakysiu ir pirmininkės, į pirmininkės pastebėjimą banko krizė skiriasi nuo bankų sistemos krizės. E, mėnesių mėnesiui vyko diskusijos ir kolegos sakė, kad e, JAV tokius klausimus e, sprendžia labai lengvai be valstybės pagalbos, tačiau aš norėčiau Jums priminti, kad JAV teko skirti in, e, kapitalo injekcija, kad išgelbėtų kai kuriuos e, bankus. Ir aš manau, kad kalbant apie ES, kai reikia valstybės pagalbos, viskas turėtų būti aiškiai reglamentuojama. Ir supraskite, kad esame tikrai labai didelėje ekonominėje krizėje. Ir jeigu pažvelgsite į bankų sektorių, tai jis tikrai e, finansuoja mūsų ekonomikas. Sektorius yra labai didelis ir mes turime užtikrinti, kad e, bankų sektorius būtų stabilus. Kalbant apie šį reglamentą, visų pirma, e, sakyčiau, kad reikėtų stengtis užkirsti kelią krizių atsiradimui, o jeigu jos E, atsiranda tik tada, reikia galvoti apie jos, jų likvidavimo priemonės. Aišku, visą laiką svarbu taikyti prevencinės priemonės, tačiau ekonom... susidarius e, kriziai reikia galvoti, kokias priemonės e, pritaikyti. Tarkim, subankrutavus dėliam bankui, e, galbūt reikės valstybės pagalbos. Ir jeigu valstybės pagalbos nebus, e, bus e, rizika, kad bus pakengta bankų sistemos Europoje patikimumui. Taigi nesakau, kad ta valstybės pagalba turėtų būti taikoma visada. Tačiau tam tikrose šalise, kur tikrai kyla bankų patikimimo problema, ji turėtų būti sprendžiama ES e, lygmenių per ESM mechanizmą. Ir Atsiminkite, kad kai yra skiriama valstybės pagalba, yra skiriami mokesčių mokėtojai, mokėtojai pinigai. Taigi, aš laikausi nuomonės, kad E, valstybės pagalba turėtų būti taikoma ne kaip privati iniciatyva. Ir siūlyčiau visą situaciją pažvelgti realistiškai. Toliau dėl priemonių taikymo momento. Priemų domėjant tai, kas buvo pasakyta. Tačiau galima sakyti štai kaip, kad Galime dar toliau diskutuoti, kaip apibriežti tą priemonių taikymo momentą. Apie tai kalbėjo Filipas ir e, tikrai gerbiu tai, ką jis pasakė. Bet e, įsivaizduokite, kad e, jeigu bus nustatyta daug kriterijų, tada bus labai sunku įsiaiškinti, ar tikrai reikia imtis veiksmų. E, nes e, esant e, dideliam skaičiui kriterijų gali būti priimtas sprendimas, kad tiesiog e, nieko daryti nereikia. Mm. Aišku, kriterijai yra reikalingi, kad galima būtų žinoti, kada priimti sprendimus. Tačiau jeigu tų kriterijų sąrašas yra labai didelis, bus sunku priimti tinkamą ir laikų sprendimą. Taigi dar kartą kartuoju, esant dideliam kriterijų skaičiui gali būti priimtas toks sprendimas, kad tiesiog sprendimų e, ir veiksmų nereikia. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už diskusijas, laukiu kitų diskusijų dvišalių pagrindų ir šiame komitete. Ačiū. Much, uh, Gunnar. Ačiū, Gunarai. Tvarkaraštis. Numatėme balsavimą komitete kovo 21 dieną. Tai teoriškai turime kiek daugiau laiko, mm, kad kompromisiniai pakeitimai jų rengiami iš tai komitetą, nes aš taip tikrai labai suprantu, kaip svarbu yra viešai aptarti mūsų sprendimus prieš perinant prie balsavimo. Taigi, jeigu toks tvarkaraštis pasiteisins, galbūt pateksime į birželio pradžios plenarinę sesiją. Ačiū visiems. Toliau 12 punktas. Tai yra adekvačių saugių ir tvarių pensijų darbo atvarkė. Nuomonės referentas Tomas Mann. Paprašysiu išeinančių į salės eiti tyliai, kad Tomui nereiktų šaukti garsiai. Prašom. Ähm, Ačiū pirmininkė. Kalbame apie adekvačių, saugių, tvarių pensijų darbo tvarkę. Tai yra sriti, kuri pakankamai neramina visus. Turėjome žalę knygą, dabar turime baltąją knygą. knygą abiejose komitetuose ekonomikos planetarnių reikalų bei užimtumo ir socialinių reikalų komitete turėjome galimybę panalizuoti mūsų atitinkamas kompetencijas, paderinti Jas turime 135 pakeitimus, yra šiek tiek galbūt ir dubliavimuose, tad galėsime bandyti parengti kompromisinius pakeitimus dėl valstybinių pensijų. Aš pritarčiau mm, Saja Korin dėl 10, 18 mm, kitų pakeitimų. Tiesiog ir, ir mūsų frakcijos pakeitimo, aš pritariu jiems toliau dėl a, 13 pakeitimo, pažiūrėjau, socialdemokratų pakeitimų, kur kalbama apie tai, kad valstybės narės, kurios atsilieka, turėtų a, padaryti demokratiškai tvarius pakeitimus 21 dėl uh, išeimo į pensiją. Amžiaus nustatyto įstatymais um, reikia, pasiūlymai yra sieti tą išeimą į pensijos amžių su demokratiniais pasikeitimais. E, Ludvigson pakeitimas, man atrodo, tikrai pakankamai priimtinas. Ole, atsiprašau, nemačiau jūsų iš pradžių. Tik dėl pirmo to, ramščio toliau 7, 24. Aš pritariu tiem pakeitimams visiems dėl pirmo ramščio pensijų. Man atrodo, iš tikrųjų mūsų pozicija panaši. Panas Kamal, nematau jo. 9, 22 pakeitimai. Man atrodo, čia mes, mūsų pozicija yra panaši. Filip Lambert, ne, Taip, man atrodo, jūs salė, taip, dauguma iš tų pakeitimų, kuriuos jūs pateikite, yra man priimtini. Vis tik tai dėl 19 pakeitimo man kyla tam tikrų problemų, bet aš manau, kad per dėrybas galėsime išspręsti tas problemas. Toliau GUE, Tomas pateikė daug pakeitimų dėl pirmo ramščio, tai man problemų nėra, bet dėl antro ir trečio ramščio aš sugrįšiu dar prie jų. Uh, Dėl pirmo ramščio šeštam tryliktųjų pritariu, bet dėl 25 jau kyla problemų, kadangi reglamentavimas čia būtų pernelyg detalus. Dėl sparčio. Dėl spartumo aš, aš sutinku e, su Šaran. Toliau antras ramstis profesinės pensijos pagrindinė mūsų sritis. EPP Danuta kiti pateikė daug pakeitimų, kuriems aš pritariu, gal tik tai viena tokia dalis ECR, Kamal, e, ką pateikė, pritariu. Toliau dėl pensijų direktyvos peržiūros Pritariu 34, 19 kiti. Toliau dėl žaliųjų Filip 46 pakeitimas man kelia problemų. Bet jūs kalbate apie mm, teisinių normų harmonizavimą. Man atrodo, mūsų požiūržiai skirtingi. Aš pasisakau prieš harmonizavimą, pasakau prieš regulia, reglamentavimą. Ir štai šį rytą žiūrėjau į pensijų sistemas bankinėje sistemoje. Ir tikrai daug ko sužinau apie tai, kas daroma Bristolė. Labai viskas sudėtinga. Aš nežinau, ar mes galime dar leisti savo e, daugiau reglamentavimo čia įvesti. Kai kurios profesinės e, E, profesinių pensijų sistemos tikriausiai būtų iš viso išstumtos lauk, jeigu dar būtų daugiau reglamentavimo. Tai toliau dėl Solvency 2, aš žiūrėkiuosi, kad žmonės pasakė, kad nereikia to integruoti, man atrodo, kad tai svarbi pozicija. Reikės panalizuoti dar, tai aišku, reikia galvoti, ar tikrai reikia daugiau to reglamentavimo, bet aš manau, kad mes galėsime kompromisus sudaryti. Dabar dėl dešimto. Reikės pažiūrėti, ar pavyks kompromisą pasiekti, Filip, žaliųjų pakeitimai. 55 pakeitimas, viskas gerai bet jūs norite europinio lygmens minimalaus harmonizavimo e, kapitalo poreikio atžvilgių. Man atrodo, kad čia gali kilti problemų, reikės paieškoti kažkokiu tai sprendimu. Dabar 17. 70 pakeitimas. Ar dėl solvency 2 jūs čia pritarėte tam ar, ar ne? Gal bus galima dar pasiaiškinti vėliau, bet man atrodo, kad dauguma lyg ir sako, kad negalime um, solvencidumo, kumodu reikalavimų taikyti antram ramšiui, galvojant apie mm, balanso modelį. 86 Filip pakeitimas, man atrodo, čia galbūt bendrą poziciją rasime. Toliau 101, 110 pakeitimai, čia problemų neižvelgiu. Uh, yra nemažai aldė pakeitimų ir atvirai noriu pasakyti, kad jūs akcentą į antrą ramstį dedate. Aš pritarčiau 42, 51 pakeitimui, 56, 81. Aš, aš aišku, pirmininkė, detaliai visko nevardysiu, nes laikas spaudžia, tiesiog norėjau į pagrindinius aspektus dėmesį sutelkti socialdemokratų pakeitimai. Uh, Liudviksen Danutė, man atrodo, čia lyg ir a, mūsų panašios pozicijos, a, Vokietijos kolegos 67, 85 e, prieš Europos direktyvas peržiūra, aš sutinku, toliau tam sandals guoja pakeitimai 46, 52, e, čia sakote, kad vietoj rekomendacijos norite direktyvos, iš tikrųjų tai prieštarą tam, daug, ko norėtų dauguma frakcijų. Dėl mokumo 2 taikymo mes turime konsensusą. Dabar dėl privačių pensijų. Danutė Korin. Uh, Sare iš EPP, um, jų pakeitimus pri, jiems pritariu, Kamal Said uh, pakeitimams galiu pritarti išskiriu 112, kur kalbama apie pakeitimus pirmo ir antro trečio ramšito, Oreliu Dvikson pritariu. Yra gal tik pora problemų. 33 dėl Elgesio kodekso. Aš taip suprantu, kad jūs norite daugiau reglamentavimo. Aš suprantu jūsų poziciją, bet nepamirškime, kad tos nuostatos turi būti tokios, kurias būtų galima realiame gyvenime pritaikyti. Taigi reikia galvoti daugiau apie pirmą ramstį. Guoja pakeitimams pritariu, Tomas Handel pakeitimas 114 iki 117 ir 131 man priimtini, bet kalbant apie Elgesio kodeksą, reikia pasakyti, kad mūsų pozicijos labai skiriasi. 135, ne, man atrodo, kad mes nesusitarsime. Pabaigai. Man atrodo, frakcijų šešėlinių pranešėjų pakeitimų pozicijos gan artimos, kad reikia atmesti mokumą 2. Dėl formuluočių, man atrodo, yra dauguma palaikanti bendrą poziciją, taigi tai yra gerai, tai bus pagrindinė mūsų komiteto pozicija. Profesinių pensijų fondai turi būti atsakingi už savo elgesį. Mm, socialistų aldė žaliųjų pakeitimai, ACR manau, galima bus daugumą integruoti, gal yra tik tai pora dalykų gūje, kam negaliu pritarti dėl antrojo ramščio, dėl išskirtinės kompetencijos, dėl mokumo du reikalavimų. Esu tikras, kad uh, Srijomen mes galėsime su žimtumo komitetu suderinti bendrą poziciją, bet šiaip labai gerai yra, kad mes dabar turime galimybę padiskutuoti tos lasmus ir aš tikiuosi, kad per artimiausias dienas sugebėsiu parengti kompromisinius pakeitimus, dirbdamas kartu su šešėliniais pranešėjais, mes stengiamės suderinti pozicijas. Yra tik tai m, keli dalykai, dėl kurių mūsų nuomonės skiriasi ir dėl ko teks surasti bendrus sprendimus. Tai tiek, ačiū pirmininkė. Be šešėlinių pranešėjų, ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Silvi, ar dar kas nors? Vie, nežinau, ar jūs norėjote pasisakyti? Ne? Gerai. Mums lieka visai nedaug laiko. Socialdemokratų frakcijos vardu Ole. Ačiū labai pirminkę. Turiu penkias pastabas, kurias norėčiau išsakyti. Visų pirma, manau, svarbu pabrėžti, jog geriausias būdas čia įspręsti tą e, demokratinę lygtį e, yra padidinti pensijų amžių. Reikia tolesnio mokymo, reikia gerinti sąlygas, kad e, žmonės galėtų dirbti ilgiau. E, nes e, per daug žmonių palieka darbo rinką per anksti. Antra, kalbant apie lygybės klausimus, negalėsime užtikrinti e, stabilios pensijų sistemos, jeigu nebus e, užtikrinama didesnė lygybė darbo rinkoje. Aišku, taip pat toliau trečia pastaba. Komisija uh, nori padidinti profesinių pensijų apsaugą darbuotojams, jeigu e, darbdavys e, nebemokus, bet e, kalbant apie trečiųjų pakopų, apie pensijų trečiąją pakopą turime užtikrinti didesnę vartotojų apsaugą. Toliau komisija taip pat kalba apie priežiūros e, paslaugas ir taip toliau. Ir manau, kad galima būtų e, ilgainiui suderinti nacionalinės sistemas Europos lygmenių. Reikia užtikrinti, kad būtų viskas aišku, kuo yra grindžiamos e, pensijų teisės, kad būtų paprastesnė sistema vidaus rinkoje. Ir dabar perinu prie svarbiausios pastabos šioje diskusijoje, tai yra, ką darysime su kiekybiniu aspektu, kalbant apie priežiūrą pagristą paužiūrį į pensijų sistemas. Yra labai daug dalyvių šiame procese ir aš manau, kad turime pasistengti subalansuoti tam tikrus reikalavimus. Viena vertus, komisija savo baltojoje knygoje kalba apie e, profesinių pensijų direktyvą, e, kuri turėtų užtikrinti lygias sąlygas pagal e, iniciatyvą mokumas 2. Ir <coughs> tai reikštų, kad iniciatyvą mokumas 2 reikėtų taikyti ir profesinėms pensijoms. Man nuomonė, tai yra neprimtina, reikia atskirti uh, draudimo bendrovės nuo kitų. Mokumas 2 taikymas nemokumo atveju būtų problematiškas darbuotojams, nes reikėtų vengti tokios naštos. Reikėtų žiūrėti visą tai pragmatiškiau ir užtikrinti geresnę pusiausvyrą parengiamajame darbe, kalbant apie profesinių pensijų sistemų uh, priežiūrą. Reikėtų apsvarstyti kiekybinius reikalavimus, kurie leistų paprasčiau įgyvendinti profesinių pensijų sistemas. Visapimantis požiūris būtų būdas užtikrinti pensijų sistemų saugumą ir saugą. Uh, tai būtų visai kitoks požiūris nei a, mokumų pagristas požiūris. Reikia atlikti kiekybinio aspektų poveikio vertinimą. Kiekybiniai aspektai a, Europos lygmenių vertinami skeptiškai. A, kaip tik šiuo klausimu baigtas tyrimas ir aš manau, kad reikėtų elgtis labai atsargiai, jeigu norėtume remtis faktais, formuodami politiką šioje srityje. Nes ateityje Tai yra 2006-2009 e, metais daug kas nukentėjo, neteko savo lėšų, kai e, prasidėjo krizė ir nenorėtume, kad tai pasikartotų. Reikia e, pensijų sistemas valdyti taip, kad kai finansų rinkose pajamos yra labai nedidelės, reikia užtikrinti, kad tos pensijų sistemos vis tiek išgyventų. Ir pensijų sistemos, e, sistemų institucijos turi suvaidinti savo vaidmenį, užtikrinant e, rinkų stabilumą. Tai yra visos sistemos pagrindas ir todėl e, turime pagalvoti apie šios srities tinkamą reguliavimą. Profesinių pensijų direktyvos atnaujinimas e, užtikrins, e, kad e, vidaus rinkos veikimas būtų sklandus. Reikia užtikrinti, kad kiekybiniai aspektai susijęs su profesinių pensijų sistema būtų subalansuoti. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikią pakeitimų analizę ir apskritai už puikų nuveiktą darbą. Lauksime tolesnių produktyvių diskusijų e, dėl e, kompromisų ir pateiktų pasiūlymų dėl pakeitimų. Ačiū. Sofi. Ačiū pirminkė. Dėkuoju pranešėjui už jo pastabas dėl visų pakeitimų. Lauksiu tolesnių darbų su pranešėjų ir tikiuosi, kad bus pasiektas kompromisas dėl pakeitimų pasiūlymų. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos dalykus, iš dalies e, kalbėsiu tą pačią kryptimį, kaip anksčiau kalbėjęs kolega. Niderlanduose yra įgyvendinta e, pensijų fondų sistema ir e, nuolat teigiama, e, kad turime vieną geriausių arba netgi geriausią pasaulyje pensijų sistemą. Bet aišku, pasaraisiais metais išgyvenant ekonominę ir finansų krizę išaiškėjo ir tam tikrų mūsų sistemos trūkumų. Labai dažnai nepastebima to, kad e, rizika nėra tolygiai pasiskirstoma tarp kartų. E, jaunoji karta, e, busimi pensininkai susiduria su daug didesnė rizika ir sprendimų sprendimus priimančios institucijos e, būtent šiai kartai atstovaujama labai nedaug, e, nes e, ji nėra nei profesinės sąjungos, nei darbdaviai, nei darbuotojai, taigi atstovaujama daugiausia tiems, kas patiria mažesnį poveikį nei jaunoji karta. Buvo atliktas vienas Niderlandų tyrimas, kuris parodė, kad 25 metų asmuo įmoka tiek pat pinigų į pensijų fondą ilgesnį laikotarpį, bet gaus mažiau nei jo e, kolega, kuris yra 20 metų vyresnis. Ir tai yra visiškai neteisinga. Manau, kad šie aspektai nepakankamai e, aptariami mūsų diskusijose. Uh, atsiranda ir naujų modelių, yra labai daug žmonių, kurie nebedalyvauja kolektyvinių pensijų fondų sistemoje. Niderlanduose yra beveik vienas milijonas asmenų, kurie dirba savarankiškai, kurie nedalyvauja pensijų sistemos ir jiems niekur nėra atstovaujama. Uh, Didžiai dalimi pritariu e, krypčiai, kurią pasirinko pranešėjas ir e, tikrai nemanau, kad kas nors šioje salėje norėtų, kad iniciatyva mokumas 2 būtų taikoma tokiu pat pagrindu kaip ir e, pensijų sistema. Bet turime apie tai kalbėti, turime užtikrinti uh, pensijų fondų stabilumą. Mm, tai naudinga ne tik dabartiniams pensininkams, bet ir busimoms jų kartoms. Ir čia galbūt galėtume taikyti tokią pat logiką, kur, kurią vadovaujamas e, iniciatyvoje mokumas 2. Turime e, nepamiršti, e, tarkim, kalbant apie draudikus, reikia paskirstyti riziką tarp apdraustųjų e, ir e, draudėjų. Ir turime kalbėti apie e, rizikos lygmenį, nes čia vėlgi kyla kartų klausimas, kuris, kaip minėjau, nėra įtraukiamas į diskusijas. Norėčiau, kad būtų pasiektas kompromisas, kuriuo būtų atsižvelgta visus šiuos aspektus. E, e, visi e, pateikėme pakeitimų, kuriuose visi sakome, kad nenorėtume, kad būtų taikomas mokumas 2, manau, kad dėl to galėtume sutarti, bet turėtume įtraukti elementą, kurio užtikrintume, jog nebūtų neatsakingai prisimama rizika, už kurią teks mokėti busimoms kartoms. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu Filipas. Ačiū visų pirma, ačiū Tomui. E, labai e, džiaugiuosi tuo, kad labai struktūruotai paaiškinote visus e, pakeitimus ir aišku, mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi, galime bandyti susitarti, kaip visada, dėl to, kas sakė Sofi. Na, mane šiek tiek stebina visa ta diskusija. Jeigu manome, kad mokumas 2 yra netinkama priemonė, ją neužtikrinama sauga. Mums vis dėlto atrodo, kad vis tiek galima būtų ją vienu ar kitu būdu taikyti pensijų sistemai. Man atrodo šiek tiek keista, kad mes visai norėtume jos netaikyti. Ta pati rizika, ta pati taisyklė. Štai ką mes norime pasakyti. Uh, ir e, iš tikrųjų norime, kad pensijų fondai būtų stabilus, e, kad e, būtų užtikrinamos garantijos. E, dar e, to man reičiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų galbūt sutarėme dėl tam tikrų dalykų ir galėtume galbūt dirbti tą kryptimį, kurią minėjo Sophie, kad pasiektume saugos tikslo. Kartais susidaro įspūdis, kad e, mes, žinot, e, norime pensijų garantijų, bet nenorime štai mokėti. Taip tiesa, jeigu e, norite saugių investicijų, tai turi tam tikrą kainą. Nebūna nemokamų pietų, visi tą žinome ir turime suprasti, kad turime mokėti, turime patirti tam tikras išlaidas, jeigu norime rezultatų. Ir Tai reiškia, kad e, ties tuo reikėtų dar padirbėti. Dar um, truputį turiu kitokią nuomonę dėl uh, pirmosios pakopos, dėl darbo laiko pratesimo. Čia viena iš problemų, kuri yra svarstoma Belgijoje, yra ta, kad ne, ne, ne tai, kad 65 metai nėra tinkamas pensinis amžius. Uh, E, Kodėlgi ne? Taip, e, vidurkis e, šiuo atveju būtų 58 metai ir tas pensinis amžius nuolat didinamas, tačiau tai nėra veiksminga priemonė. Aišku, norime užtikrinti, kad žmonės džiaugtųsi gerą karjerą gerų darbinių gyvenimų, bet kaip minėjo Sufi, turime užtikrinti, kad tai būtų užtikrinama ne tik pagal pirmąją pakopą, bet pagal visas pakopas. Ir e, kalbant apie pirmąją pakopą, reikėtų arba išleisti mažiau, arba turėti daugiau pajamų. O čia jau e, kyla tam tikra rizika susijusi su įmokomis e, ir kitais aspektais. Tikrai negalime sugalvoti kažkokio tai visiems naudingo gero sprendimo mm, Bet manau, kad vis dėlto esu iš e, daugumos e, dėl daugelio dalykų. E, ponas Kamal, manau, kad tikrai turėtume pradėti diskusiją nuo to, kad sutarėme dėl daugelio dalykų ir įdėmiai klausiausi Filipo, kuris dažnai prieštarauja bendrai nuomoniai, bet šiuo atveju tikrai manau, kad galime susitarti dėl daugelio dalykų, pranešėjo požiūris yra labai konstruktyvus, ačiū jam už tai. Aišku, yra ir tam tikrų nuogastavimų, kalbant apie nacionalinės sistemas, taip pat suprantu komisijos abejonės dėl pensijų sistemų atsparumo, bet nemanau, kad atsakymas iš esmės būtų griežtesnis reglamentavimas Europos lygmenių. Žinau, kad nepritarėte mano pakeitimui 112, e, bet e, vis dėlto e, kaip politikai turėtume pagalvoti apie tai, kaip galėtume paraginti žmonės prisimti atsakomybę už savo santaupas. Akivaizdu, kad piliečiai patys turėtų prisimti didesnį atsakomybę, bet kuriuo atveju mūsų šalyje ir kitose šalyse daug apie tai diskutuojama, kaip paraginti žmonės daugiau taupyti ateičiai, nes išlaidos senstant tik didėja. Taip pat dėl kiekybinių harmonizuotų standartų, manau, kad komisija tinkamai patikė pasiūlymą dėl to, dėl pensijų fondų ir draudimo bendrovių. Na, Yra vienas įdomus aspektas dėl mokumas 2, e, dėl kurio sutarė profesinės sąjungos ir darbdaviai, e, kad uh, Čia yra labai tinkam apsiskirstoma atsakomybė, tačiau e, e, su pensijų fondais viskas yra kitaip nei su draudimo bendrovėmis. Ir dar neįsprendėme e, esminės problemos su bankais, kai bankas gali žlugti ir vis tiek reikės jį gelbėti valstybės lėšomis. Tos problemos dar neišsprendėme ir turime užtikrinti, kad jie būtų išspręsta. kad e, pensijų fondai e, galėtų įsilaikyti, turėtų geresnę ateitį. Turėtume pagalvoti apie tai, e, kaip proporcingai spręsti šias problemas ir tiesiog čia galbūt yra ideologinių nuomonių skirtumų. Labai džiaugiuosi tuo, kad e, komisija stulkė dėmesį į geriausią praktiką, į e, bendrosios rinkos stiprinimą, nes suprantame, kad dažniausiai žmonės nedirba to paties darbo 40 metų. E, aš jau pats sudirbęs šis septynis darbus po universiteto dėl to, kad norėjau vystytis, norėjau kažką pakeisti savo gyvenime, keliavau po kelias šalis ir vis dėlto norėčiau turėti pensiją. Taigi manau, kad visi sutarėme, kad dėl to turėtume daugiau padiskutuoti ir su pranešėjais, ir su šiliniais pranešėjais. Ačiū, Tomas Hendel, nėra Silvi, prašom. Ačiū, Tomas, aš nieko nepridursiu daug prie to, ką pasakė šešiliniai, tik tai porą dalykų. Uh, Visų pirma, aišku, mes visi mm, pritarėm tam, kad reikia užtikrinti saug, pensijų patikimumą. Aišku, visas e, finansavimas turi būti normalus, kad nebūtų viskas suvesta vien tik tai tai, kad į visą katilą norima sumesti viską, kas neturėtų būti sumesta į vieną katilą. Reikia būti pragmatikais, o ne ideologais. Ir dar dėl darbo mobilumo. Reikia nepamiršti to dalyko. E, Mane kas labai svarbu bendramonetarnėje zonoje, kad žmonės galėtų nuvykti į kitą šalį dirbti. Ir ką mes šiandien matome, tai yra um, žmonių judėjimas į kitas šalis, aišku, dėl tragiškos situacijos Europos pietuose, bet e, ne vien, aišku, daug kas yra paremta žmonių um, norų judėti kitur, gerų paskirstimų išteklių ir taip toliau. Taigi tai reikia turėti omenyje. Toliau Toliau dėl mm, EDPPI, Europos mm, profesinių pensijų uh, sistemos priežiūros institucijos sukūrimo labai svarbu iš tikrųjų, kad tai būtų priežiūros institucija ir kad nebūtų tiesiog tik tai kuriamos taisyklės vien tam, kad visi būtų į, į, vieną, į vieną laivą susodinti. Labai svarbu, aišku, galvoti apie Europos peržiūrą ir kitais metais, kas numatyta, kad iš tikrųjų būtų uh, išsiaiškinta, kaip geriau tos fondus valdyti, kad darbuotojai būtų geriau apsaugoti pabrėžti, kad e, nebūtų tokių juridinių nuostatų, kurios būtų netinkamos, kurios į vieną krūvą suplaktų ir e, draudėjus, kurie kažkokius produktus siūly, ir, e, siūlo, ir įmonės, kurios e, stengiasi savo darbuotojams suteikti tam tikras garantijas dėl pensijų, už, už paslaugų prekių teikimą ir taip toliau. Dėl ko, gal komisijos yra kokio atstovų, iš tikrųjų būtų labai svarbu išgirsti jų poziciją, bet svarbiausia, kad parlamento balsas būtų išgirstas, nes tai tikrai labai svarbus dalykai. Uh. Thank you very much. Uh... Ačiū. Ir jie prašome. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte žodį man pasisakyti. Tikiuosi, kad mm, galėsime bendradarbiauti su kolegomis e, komitete, pasidalinsime nuomonėmis diskusijose matau, kad jau daug kalbam apie galiojimus, kurie yra suteikti socialinių reikalų užimtumo klausimų komitetui, tačiau matau, kad yra puikiai bendradarbiaujama su pranešėju ir šešėliniu pranešėju. Na, kalbant apie pensijų sistemas, tai Niderlanduose pati svarbiausia yra pirmos pakopos pensijų sistema. Tai reikia priimti domen, kad pirmos pakopos pensijų sistema yra pati svarbiausia Europoje. Ir labai svarbu, kaip yra finansuojama būtent pirmos pakopos e, pensijų sistema. Tomas yra teisus sakydamas, kad e, kuo ilgiau žmonės būna sveiki ir darbingi, tuo daugiau yra finansuojama pirmos pakopos pensijų sistema, iš kurios yra mokamos pensijos e, esamiems pensininkams. Um, Pensijų didinimas taip pat yra įtrauktos į 20-ųjų metų strategijos tikslus, kad kiekvienas gautų adekvačias pensijas. E, užimtumo komitete yra sakoma, kad bet kokios pakopos pensijų sistemoje turėtų būti taupomos lėšos, kad nebūtų užkrauta per didelė e, našta ateities kartoms. E, laikausi nuomonės, kad e, tiek darbdavys, e, tiek darbuotojai turėtų daugiau skirti lėšų į pirmos pakopos pensijų sistemas. Niderlanduose nepriklausomi darbuotojai, norėdami gauti senatvės pensiją, turi investuoti į trečios pakopos pensijų sistemą tačiau iš pirmos pensijų pakopos sistemos nieko negali gauti. Kitas dalykas yra e, tai, kad e, trečios pakopos pensijų sistema priklauso nuo rinkos e, sviravimo ir tai nėra gerai, kadangi dėl rinkos sviravimo kyla didžiulę riziką esamiems darbuotojams. E, todėl kai kurios valstybės yra pasirinkusios specialią pensijų apsaugos sistemą. E, apie tokius dalykus yra diskutuojama užimtumo komitete. Dėl judumo jeigu dažnai yra keičiamos darbo vietos, e, turi būti užtikrintos bet kuriuo atveju žmogaus pensijų teisės. Kitas dalykas. E, pensijų teisės, e, kurios yra įgytos viename pensijų fonde, turėtų būti be problemų perkeliamos į kitą pensijų fondą. Ir um, tokia, toks principas turėtų būti taikomas uh, ne tik, tarkim, kai žmogus nori išvykti į kitą šalį dirbti, tačiau ir vienoje šalyje. Taigi būtina sukurti tokią sistemą, kad pensijų uh, teisės būtų perkeliamos į kitus pensijų fondus, o ne šiaip uh, paliekamos E, tame pačiame pensijų fonde, kol jomis galima pasinaudoti. Įsivaizduokite tokią situaciją. Penkerius metus e, darbuotojas mokėjo e, į antro, antros pakopos pensijų fondą lėšas. Ir būtent tame pensijų fonde sukauptas lėšas galima perkelti uh, į kitą pensijų fondą. Tačiau darbdavio mokamos e, lėšos įnašai negali būti perkeliami į kitą e, pensijų fondą. Situacija tikrai yra komplikuota, todėl mes turime rasti kažkokią supaprastintą sistemą, kaip galima perkelti pensijų teisės į kitos valstybės pensijų fondą. Toliau kitas dalykas. Laikotarpis, per, po kurio tu gali naudotis pensijų teisėmis, e, turėtų būti sprendžiamas. Kalbant apie antros pakopos pensijų sistemas, reglamentu būtų užtikrinta, kad e, ten sukauptos e, pensijų teisės e, būtų perkeliamos į kitą valstybę esant reikalui. Taigi numatoma galimybė pensijų teisės perkelti iš vieno pensijų fondo į kitą valstybėje, taip pat ir už jos ribų. Kitas dalykas, reikėtų sukurti tokią E, skaidrę sistemą, kad darbuotojai bei e, visi asmenys žinotų, kokia bus e, jų pensija ateityje ir mm, esant reikalui ieškoti būtų, kaip ją būtų galima padidinti. Pats svarbiausias dalykas yra štai koks. Kas trečias europietis yra vyresnis nei 50 metų amžiaus, todėl pensijų sistemos klausimas yra labai aktualus. Aš esu šešėlinė pranešėja mokumo 2 e, teisės akto atžvilgių ir Piteris e, e, posėdėje nedalyvauja. Tad jis, aišku, galėtų pasakyti daugiau šiuo klausimu. Filipas pasakė, kad e, ta pati rizika turėtų būti reglamentuojama vienodai ir šiuo atveju turėtų būti taikomas e, mokumo 2 reglamentas. Tačiau e, aš su tuo nesutinku sutinku su tuo, kad e, mokumo 2 e, teisės aktas neturėtų būti taikomas būtent dėl tos priežasties, kad e, pensijų fondų keliama rizika yra kitokia nei šiaip draudimo įmonių, kurios yra reglamentuojamos mokumo 2 reglamentu. Taip pat sutartis E, yra visiškai kitokios su pensijų fondais nei su draudėjais. Taip pat galima pasirinkti e, ir pensijų išmokas. E, to negalima padaryti, kalbant apie draudimo įmonės. Taigi rizikos profilis, kalbant apie draudimo įmonės ir pensijų fondus, skiriasi. Ir todėl negalima taikyti pensijų fondams mokumas 2 reglamento. Taigi į tai reikėtų pasigilinti. Tai pasakius, norėčiau suteikti žodį Tomui. E, jeigu galima, kalbėkite, ko galima trumpiau. Taip, gerai, kalbėsiu trumpai. Ačiū už jūsų pasisakymą. Mes e, sutinkame su daugeliu dalykų. Dėl mokumas 2 teisės akto e, sutinkame, reikalingas didesnis e, saugumas, skaidrumas, e, informavimas. Na, dėl profesinių pensijų gali kilti problemų Tačiau pats svarbiausias dalykas yra štai koks. E, kredito reiting, kreditų reitingų įmonės galės tai vertinti ir pensijų fondus. Mes turime užtikrinti, kad e, senatvėje žmonės gautų pakankamas adekvačias e, pensijas. Norėčiau pritarti tai, ką pasakė Ole. Mes e, žiūrėsime, ką jūs rašote savo pakeitimuose dėl jaunimo. Žiūrėsime, ar galime į tai atsižvelgti, kalbant apie antros pakopos pensijų sistemas. Tikrai nemanau, kad jaunimas turėtų būti e, baudžiamas. Mm. dėl to, kad e, jie mokės e, į pensijų fondą lėšas ilgesnį laikotarpį, tačiau gaus e, pensiją panašią kaip ir tas, kuris mokėjo įnašus daug trumpesnį laiką. Taigi su tuo norėčiau sutikti. Reikėtų pažiūrėti, kas yra rašoma kitose teisės aktuose, kaip e, suderinti samus teisės aktus, nenorime dvigubo reglamentavimo šios ryties. Mačiau, kad yra pateikta šiuo atžvilgiu atitinkamų pasiūlymų, kad būtų išvengta dublikavimas su kitomis e, direktyvomis. Toliau dėl atitinkamų laikotarpių, vienerių ar penkerių metų, aš manau, kad e, mes sugebėsime susitarti. Džiugu kad jau yra sutarta dėl daug dalykų ir tikiuosi, kad e, dėl kitų bus pasiektas kompromisas, dedant e, bendras pastangas su žimtumo komitetu. Ačiū. Uh, are... Labai ačiū reikėtų balsuoti vasario 18-19 dienomis. Pagrindinėme komitete būtų vasario 21 dieną balsuojama, kad galėtume į plenarinę sesiją balandžio mėnesį patekti. Bent jau toks būtų planas. Ačiū kolegos. Dabar kitas darbo tvarkės punktas bus svarstomas ir Arlyn perduosiu pirmininkavimą. Noriu priminti padėjėjams kad jie turi sėdėti padėjėjų vietose, o ne parlamentarų vietose. Man atrodo, kad ne visi tai išgirdo. Padėjėjus prašau persėsti į jiems skirtas vietas. Okay, well, I see I have a, a small uh, but very competent. Kągi, matau nedidelę e, grupę parlamentarų, tačiau labai kompetitingų tikrų ekspertų grupę, taigi e, kalbėsime apie kaip VPS pasiūlymą. E, Sven Gigold pranešės, tai iš karto jam ir suteiksiu žodį. Uh, Aišku, mes turėsime aptarti keitimus. Aš su uh, socialistų šešėlinė, tai aš pasisakysiu jų vardu. Taigi, žodis jums. Ačiū visų pirma, noriu padėkoti kolegoms už pakeitimus. Rytoj bus šešėlinių posėdis, aš, aš dirbu dabar su pakeitimais, aš labai norėčiau kaip, su kaip galima daugiau šešėlinių pranešėjų rytoj aptarti tuos pakeitimus detaliai, o dabar uh, aptarsiu uh, pakeitimus pagal sritis, pagal temas, išsakysiu komentarų, pasiūlymų, kas iš mano požiūrė taško būtų galimi kompromisai. Tai pradėsiu nuo visų pirma nuo atlyginimo. Čia pagrindinis tikslas būtų toks, ko aš siekiau suderinti komisijos poziciją visiškai su FPS principais ir atitinkamai mūsų poziciją suderinti su tomis pozicijomis, kurių mes laikėmės dėl kapitalo poreikio ketvirtos direktyvos. Um, man uh, norėjo, kad FPS principai būtų taikomi, mes sutarėme su to 61 Šmit, taip pat čia siekiama suderinti su FPS iš esmės mes patvirtiname, kad uh, atlyginimų atitinkamai centrų ir vykdomųjų pareigų būtų atskirimas įmonėse, bet kai kurias, kai eina kalba apie mažesnius, kaip VPS ar valdymo įmonės, galbūt tai ne visuomet įmanoma. Toliau kolega Bals nori, kad vykdomiai pareigūnai iš esmės būtų atsakingi už atlyginimo klausimus, tačiau tai prieštarauti FSP principams ir tuomet gal vis tik tai uh, Ole Šmit pasiūlymas 61 būtų artimesnis kompromisui. 63 tai gal siūlo toliau um, interneto svetainėse siūlo skelbti informaciją laiku apie atlyginimo politiką. Man atrodo, tai yra gerai. 64 man nori susilpninti iš esmės tuos tarif, tuos, tas proporcijas tarp fiksuotos ir kintamos dalies, kai eina kalba apie atlyginimo įmonės, galvojant apie CRD kapitalo poreikio direktyvos ketvirtos svarstymus, tai reikėtų atsižvelgti į tai čia. 65 ponas Bals nori, kad būtų nacionalinės kompetitingos institucijos, kurios nustatytų atlyginimų standartus. Iš esmės mes galvojame, kad čia gali būti reguliavimo arbitražas sukurtas tokiu būdu, reikėtų būti atsargiems. Toliau 66 Šmit, čia jis nori atlyginimo politikos lygį perkelti į finansinės grupės lygį lygiai. Mes galvojame, tai yra pavojinga, kadangi iš esmės gali sudaryti tokia situacija, kad įmonėje viduje būtų sukurtos neteisingos paskatos. 66, 68, 67, 68, Bals ir Šmit. Galėčiau pritarti, bet KIP VPS panaudojimo fondai skirtingi nuo MF ir turi būti už tai daug aukštesnis vartoto apsaugos lygis šioje srityje. 67, 67 Šmit koreguoja tam tikrą momentą gerai. Toliau Kamal pakeitimas, kur dėl mažesnių įmonių galbūt neproporcinga būtų atskiras atsakomybės nustatyti už atlyginimus Mes galvojame, kad e, gal reikėtų žiūrėti, kas tas yra mažos įmonės, kas ne, atsižvelgiant į esmą, pavyzdžiui, AVPRI, vertybinio popierininkos institucijos apibrėžimus, ką tai reiškia, bet faktiškai mes priktartumėm tam. Dabar dėl um, personalo kategorijų. Mes bandome rasti tokias formuluotės, kurios apimtų kaip galima daugiau sprendimų prieimėjų atitinkamosios rytise ir 10-20 pakeitimai. Čia yra skirtingi pasiūlymai, kaip tą grupę pakeisti. Said, pavyzdžiui, naudoja terminą darbuotojai. Čia reikėtų patikrinti iš techninio počio taško, ar nebūtų kai kurie veikiantys subjektai atriboti, kurie iš esmės veikia įmoniai, bet nėra techniškai vertinant darbuotojai. Taigi reikės Vulcan Balls ir Ole Schmidt pakeitimus dar panalizuoti, nes svarbu, kad būtų tinkami žmonės įtraukti ir nebūtų pernelyg daug judėjimo laisvės reguliavimo arbitražui. Dabar dėl atlyginimui už veiklą. Čia yra e, nemažai pakeitimų. Visų pirma, ačiū ši, už 122 pakeitimą Arlin Makarti, kuriuo taip pat yra siekiama palaipsniui atsisakyti to kaip VPS rytyje. E, Ole Schmidt, Tomas Mann pakeitimai 121 ir 123 šio klausimu. Čia turėsime pasitarti. Ole Schmidt siūlo panalizuoti nuodugniau šios klausimus, tai aišku, šešėlinių posėdė reikės pakalbo, pakalbėti apie tai. Mm, dėl e, Rijus, Tomas Mažan, Polgozės, Wolf Klins, 72, 73, 75, Alin Makarti, Logan Bals ir Sarija Saja, 108, 112, 113 pakeitimai ir pabaigoj Ann Jensen, Ole Schmidt, 110. Na, um, daug, dauguma sako, kad uh, rejus negali būti. Um, galbūt bandysime surasti kompromisą, pasiremdami visų kolegų bendrą poziciją. Dabar dėl um, depozitorimo pareigų delegavimo. Yra visas sąrašas šia klausimu, sėtinų su atsakomybės klausimu. Visų pirma, Said Kamal, 76 pakeitimas. Jis nori išbraukti atskirimo reikalavimą tarp nuosavų lėšų ir kaip VPS E, lėšų. Nežinau, ar tai ne, nesukurtų tokios situacijos, kur būtų reguliavimo arbitražas vienoje rinkoje. Jeigu gali būti skirtingose rinkose skirtingai daromas, 78 Žampol Gozės ir Kanbals turiu pasveikinti jūs, nes šiandien Elizėjaus sutarties 50-osios metinės yra e, žymimos ir tą patį pakeitimą jie pateikė kartu, tai yra puikus prancūzų ir vokiečių bendarbiavimo pavyzdys. 1973 taip pat e, identiškos formuluotės, kaip mes matome, taigi iš tikrųjų puikiai dirbama kartu ir tandemas vis dar egzistuoja. 77-80 pakeitimai, jais norima išplėsti apibrėžimą tų kurie yra įgalioti palaikyti tas VP. Toliau Astrid Luling pakeitimas, negrinųjų pinigų priemonės reiktų pasitikslinti, kokios geriausios būtų te, te, teisinės formuluotės. Man lik ir atrodytų čia techninis dalykas, bet vis tik tai reikia pasitikrinti, kad paskui nebūtų sukurtos mm, neigiamos pasiekmes. 72-73 Balkan Bals ir Žampal Gozes nori atskirti Noriu pasakyti, kad atskirimas bus nereikalingas, jeigu tretinė teisė to nereikalauja. Man atrodo, kad tai būtų daugiau nei buvo susitarta taryboje ir vartotojų apsauga būtų silpnesnė nei tai, ką dabar taryba aptarinėja ir kokį nori komisija iš tikrųjų. Taigi, nelabai norėčiau eiti tą kryptimį. Toliau nemažai pakeitimų, 84 iki 90 bals, gozės, Kamal, Šmit, man, aišku, niuansai kiek kitokie, bet iš esmės komisijos tekste turime tam tikras išimtis, pažiūrėjau, trečių šalių įstatymai netitinka tam tikrų reikalavimų dėl delegavimo Ir jeigu atskirimas negali būti pribuotas ir sušvelnintas, atskirimo panaikinimas reikštų, kad vartotojų apsauga iš esmės reikalautų e, turto susigražinimo, kas būtų neįmanoma. Ir tai reiškia, kad pakeitimai Balkan Bals, Jean-Paul Gozės ir kamau, kurie yra platesni, tai mm, aš sakyčiau, kad mes labiau paremtumėm Ann Jens ir Ole Schmidt pakeitimų pagrindų sudarytą kompromisą labiau, e, nes būtų galvojama apie tarp, tam tikrą sistemą, kuri šiuo atveju galėtų būti pritaikyta ir apsaugotų nuo pernelyg plataus šio reikalavimo atvėrimo, bet vėlgi mm, esma. Mm, turėtų apibrėžti, kokia ta tvarka turėtų būti. Dabar dėl uh, tinkamo turto čia yra visai lė pakeitimų Said Kamal, Olrė Schmidt. 92 iki 94, 116, 117. Čia mes galvojame, kad iš esmės mus kaip ir tenkina tie pakeitimai, galėtumėm paieškoti kompromiso, taip pat turint omeny ir tarybos dabartinį um, tekstą, komifit reikalavimai čia būtų ir dėl um, kapitalo poreikio reikalavimų e, kapitalo poreikio mm, nuostatų ir to, ką Jensen pasiūlė, galėtų būti pagrindas. Toliau tas karštasis klausimas, ar reikia Mm, atsakomybės patvirtinimą nustatyti, kai yra trečiosios šalise e, depozitoriumų funkcijas vykdančios institucijos ir toliau e, Said Kamal, e, Sayer, kitų, o Ann Jensen, Ole Schmidt, Astrid Lulin pakeitimai. Irgi mm, buvom susitikę su šios sektoriaus atstovai šiuo jautriu klausimu. Iš esmės kryptis būtų tokia. Dauguma kolegų sako, kad reikėtų tą griežtos atsakomybės tvarką sušvelninti, palyginti su to, ką komisija siūlo, bet mes galvame, kad tai yra tikrai pavojingas rytis, nes vartotojas perkantis kaip VPS ne visuomet žino, kad kai eina kalba apie depozitoriumą trečioje šalyje, kad tuomet atsakomybė labai rimtai yra sumažinta, kas gali reikšti, kad nuosavybės atitinkamos teisės gali labai sumažėti. Netgi taryba tiek toli nenueina. Ir man atrodo, parlamentas tikrai neturi mažinti vartotojų apsaugos palyginti su tuo, ką taryba jau numato. Uh, kompromisas galėtų būti gal toks, kad mm, galėtumėm pasiremti 97 Said Kamal pakeitimu, bet dar reikėtų tada įterpti reikalavimą, kad atitinkamos valdymo kompanijos turi turėti draudimą nuo rizikos, kad gali būti mm, atsakomybė neįvykdyta depozitorimų funkcijas vykdančios e, įstaigos, kur yra trečioje šalyje. Jeigu neįmanoma kažkokių tai įmonių ar investuotojų tam tikrose šalise atriboti, turi būti reikalavimai dėl atitinkamų priemonių, jų laikymo atitinkamose įmonėse ir čia rizika neturi būti perkelta vartotojui. Toliau sankcijos. Iš esmės parlament, komisija e, e, nori griežtesnio harmonizavimo. Iš esmės mes nieko daugiau ir nekeičiam, tik derinam parlamento poziciją su mm, E, mūsų bendra pozicija dėl MID, MIF ir e, e, CRD 4 ir čia reikia pasiremti Erlin Makartį puikiu darbu. Skeptiškai vertiname tuos pakeitimus, kuriais iš esmės norima sus, tą susilpninti bendrą poziciją, sakant, kad tai turi būti nacionalinė teritorija ar kad turėtumėm palikti pernelyg plačias manevro galės. Uh, 124 pakeitimas administracinės sankcijos neturi užkirsti kelio pritaikyti baudžiamosios teisės akcijas, dėl to sutarėm. Antra dalis yra papildomai laisvės valstybėms narėms paliekama, čia skeptiškai vertintumėm tą dalį. Tas pats pasakytina ir apie kitus pakeitimus, kai kuriuos, kuriais iš esmės norima per daug Mm, skirtumų numatyti tarp valstybių narių 126 Šmit, 127, tiem pritarėm. Toliau yra pasiūlymų 128 dėl maksimalios ribos sankcijų, kas turi būti nustatyta. Uh, filialų lygmenių, 10 procentų maksimali riba numatoma. Mes galvame, kad tai yra pavojinga, kad gali būti taip įmoniai tada pasinaudota tuo, norint apsisaugoti nuo didelių sankcijų. Net jeigu esi labai didelė įmonė, pasiimi filialą kaip e, atramos taškas sankcijoms, tada maksimali riba per nelik maža ir apsisaugai nuo sankcijų. 131 solė šmid dėl informatorių mes pritarėm turėtų būti tai irgi suderinta Toliau mm, metinė ataskaita. Iš esmės galvojame, kad atlyginimo klausimai turi būti skaidriai atspindėti. Tai mm, Tomas, gal mes uh, turėtumėm su, jūs, su jumis pasitarti dėl 118 pakeitimo, e, kur sakote, kad per didelė našta. Tikrai mes nenorime, kad ta informacija būtų PID. Uh, um, prospekto informacijoje jau yra viskas apibriešta, ten ir taip yra tiek daug informacijos, mes nenorime, kad dar ten būtų perkrauta ta informacija. Tai informacija, ši informacija gali būti metinėje ataskaitoje, tai tikrai nenorime per nelik didelės naštos, čia gal nesusipratimas, toliau 120 Erlin, man atrodo, tikrai gera linkme eina ir galėtumėm paremti, tik tai svarbu, kad PID reikalavimai nebūtų per nelik ilgi, nes tada uh, tas dokumentas praranda savo prasme ir galiausiai dėl ugnesienių stiprinimo, kai eina kalba apie vieną vertus depozitoriumą ir KIP VPS valdymo kompanijas iš kitos pusės. Mes tik tai paremsime 109-111 AIT pakeitimus, nes tikrai ne, karalystė eina gerą kryptim. Tai toks būtų mūsų supratimas ir e, toliau tikrai labai norėčiau detaliai panalizuoti viską su šešėliniais pranešiais ir labai lauksiu jūsų dabar e, pastabų e, pagrindimo, ką jūs galvotumėte apie savo ar kolegų pakeitimus. Gerai. Um Išklausykime taip pat šešilinius pranešėjus e, ir, e, žinoma, turėsime dar daug e, progų aptarti visus šios klausimus detaliau šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Tomas man, EPP vardu. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Sveną parengus šį pranešimą. Manau, kad jis gaus daugumą. Atrodo, taip nors turime ir kritinių pastabų. Čia e, siekiama lyg ir pernelik daug e, viską reglamentuoti ir e, mano bats, mano gauzės pakeitimams didžiai dalimi galiu pritarti ir jeigu bus kažkokių tai problemų, galėsime jas įspręsti rytoj. Manome, kad uh, kintamos dalies ir išlaidų e, pakeitimai, apribojimai, e, taip pat e, apribojimai susijęs su mokesčiais ir depozitoriumais galėtų padėti mums pasiekti tam tikrų rezultatų, bet gali kilti dėl to problemų ir tai yra esminis veiksnys. Fondo valdytojas jam galėtų tekti daryti papildomus mokėjimus ir kila klausimas, ar tai yra teisinga. Nesu tikras, ar tai turėtų būti įtraukiama į metinę ataskaitą. Galbūt galime tai aptarti rytojaus posėdėje. Arba dabar dėl veiklos mokesčių panaikinimo. Na, Tai būtų nepageidautina, nes e, nebūtų išnaudojama potencialiai nauda tokios sistemos. Tuomet e, sąnaudas reikėtų dengti kitą veiklą arba kitomis lėšomis. Mokesčius e, turi mokėti pagrindinė šalis ir mes E, jeigu viską per griežtai, per detaliai reglamentuotume, e, turime turėti omenyje, e, kad kitose teisės aktuose gali būti neminimi čia, čia paminėti produktai ir uh, Turime e, turėti galvoje taip pat ir alternatyvius investavimo fondus, kurie egzistuoja. Taigi e, turi būti parengtas reglamentas, kuris būtų taikomas visais atvejais. Turi būti atviras ir esu tikras, kad e, sugebėsime visą tai aptarti e, rytoj pats e, dėja negalėsiu dalyvauti tikriausiai, nes e, turėsiu prisijungti prie Žampolio švenčiant 50-asias metinės. Taigi, Lizėjus susitarimo 50-asias metinės, taigi būsiu Vokietijoje tikriausiai ir rytoj dalyvausiu šventėje. Linkiu Žanui Poliui visko, ko geriausio Europos integravimo prasme. Ačiū labai teigiamas pasisakymas. Aš e, dabar kalbėsiu socialdemokratų frakcijos e, vardu, kaip šešėlinė pranešėja. Aš noriu padėkoti pranešėjui, nes jis puikiai padirbėjo ties šiuo dokumentu. Pritariu daugeliui e, pasiūlytų pakeitimų ir bendrajam požiūriui. Aišku, dar neaptarėm visų kai kurių klausimų detalių. Mano pakeitimų pasiūlymai e, yra susijęs su tuo, kad tai yra mažmenės prekybos dalis e, dėl e, privis, dėl kitų dalykų. Taigi mums šis klausimas yra labai svarbus. Pakeitiu, pateikiau pakeitimų dėl depozitoriumo pakartotinio naudojimo, kalbant apie trečiasias šalis ir nematau pagrindo keisti sistemos jos veikimo ir atsižvelgiant į tai, kad depozitoriumo pagrindinė funkcija yra saugoti e, fondus, e, turtą, manau, kad negalima būtų leisti pakartotinio naudojimo ir e, tai turėtų būti aiškiai pasakyta teisės akte. Žinau, kad panašių pakeitimų pateikė ponas Mann, Wolfgang Klintz, ponas Gozes, ponas Jensen, ponas Schmidt. Pritariu, kad turime surasti geriausią kompromisą, kad būtų parengtas tinkamas ir aiškus tekstas galutinėme pasiūlyme. Taip pat pateikiau pakeitimą, e, kad būtų užtikrinamas didesnis informacijos atskleidimas investuotojams. Manau, kad labai svarbu, jog investuotojai turėtų informacijos apie atsakomybę atsakomybės e, sistemą, kad um, būtų uh, teikiama informacijos apie vertybinių popierių uh, skolinimo aspektus ir kad būtų užtikrinama, jog uh, depozitorimo atsako už vis e, turtą, ne tik e, kaip VPS e, diskusijų grupėje buvo sutarta, kad visa informacija kartu su viso, viso turto sąraš turėtų būti teikiama prospekte ir manome, kad tokios informacijos atskleidimas būtų labai naudingas kad investuotojai galėtų įsitikinti, jog turtas egzistuoja tam tikrų laikų. Kas dėl veiklos mokesčių, manau, kad tikrai šešilinė pranešėjų postėje detaliau aptarsime šį klausimą. Pritariu pranešėjų nuomonėj, kad reikėtų panaikinti veiklos mokesčius ir Jau anksčiau kalbėjome apie tai, kad turėtume atsikratyti interesų konflikto. Tas buvo aptarta ir diskusijose dėl MIFID direktyvos. Kalbama apie naudą, apie sąnaudas. Reikia išsiaiškinti, kas už ką moka, kokios sąnaudos yra patiriamos ir galų gale reikia apsaugoti vartotoje, o ne pramonę. E, joje, jai e, turėtų būti ir toliau taikomi e, veiklos mokesčiai šioje srityje. Manau, kad tai yra svarbiausi klausimai, kuriuos turėtume aptarti lauksite tolesnių diskusijų dėl jų. Ypač e, pritariu pranešėjų nuomoniai e, e, ir nepritariu ECR pakeitimams dėl turto atskirimo nuo KPPS turto, nuo dėl, dėl deleguojamo turto, manau, kad yra tam tikra rizika depozitorimo nemokumo atveju. Ir manau, kad labai svarbu išlaikyti turto atskirimą. nuo depozitoriumo. Ir um, e, dėl minėtų priežasčių negaliu pritarti šiems pakeitimams, tačiau galime um, apsvarstyti kitus pakeitimus, kuriais nesiūloma atsikratyti atskirimo, bet vis dėlto reikėtų dar pasigilinti pagrindimus, e, kol, kad pasiektume kompromisą. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, taikymos rytis apkiptų visą turtą, kad būtų galima užtikrinti tinkamą e, turto apsaugą, e, kartu užtikrinant kuo, e, kuo mažesnį riziką. Taip pat dar kartą pasakysiu, kad tikrai lauksiu mūsų diskusijų su kitais šešėliniais pranešėjais, kad rastume tinkamą kompromisą šioje srityje. Alde frakcijos vardu. Taip, mūsų šešilinis pranešėjas Jensen šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje, jis ir Šmit pateikė nemažai pakeitimų, bet jo šiandien irgi čia nėra. Todėl paaiškinsiu Jensen pakeitimus. Man buvo paliktas dokumentas anglų kalba, todėl tiesiog perskaitysiu. Šilinė pranešėja nori atkreipti dėmesį ypač į šiuos pakeitimus. Pirmiausia, pakeitimai dėl atlyginimo taisyklių. Uh, Yra pasakyta, kad pakeitimuose yra siūloma, kad KPPS neturėtų būti leidžiama mokėti atlyginimą ir negalima lyginti šios srities su kitomis sritimis, taigi mm, reikėtų atkreipti dėmesį taip pat į galimą interesų konfliktą, kai darbuotojams yra mokamo, mokami per didelį atlyginimai. KPPS ir e, valdymo įmonės bet kuriuo atveju sieks e, geresnių e, veiklos rezultatų ir nereikėtų per daug rizikuoti, rizikuoti kelti kuo didesnę riziką ir dėl to kaip VPS vardu daromos investicijos uh, taip pat e, turi būti čia e, įtraukiamas. Taip pat yra pateiktas e, komentaras dėl Kamal pakeitimo 33, taip pat dėl 57, 56 ir 59 Šmit pakeitimų. Nieko nepasakyta dėl to, kad reikėtų išbraukti dalį susijusią su aukštesnio lygio vadovybė ir atlyginimu, kuris jie yra skiriamas. Aš manau, kad atlyginimo taisyklės turi būti palygintinos e, visose finansų sektoriaus e, sritise ir e, dėl to nereikėtų nukrypti dėl atlyginimo taisyklių taikymo srities. Toliau baus pakeitimai 61-62 dėl C punkto. Čia nuostata yra a, e, tokia pat kaip ir e, a, 64 pakeitime ir a, e, vėlgi kalbama apie a, atlyginimų taisyklės, kurios turi būti palygintinos įvairiuose sektoriuose. Yra pateiktas naujas a, pasiūlymas dėl naujo 64 straipsnio, kad įmonė turėtų, būti, a, a, turėtų privalėti a, atskleisti visą būtiną informaciją ir neaišku, kokį poveikį darys tokia prievolė. A, reikia e, numatyti tinkamą apibrėžtį. 65 pakeitime e, taip pat e, neaišku, kodėl kalbama apie tai, jog būtina nustatyti santykius tarp fiksuoto ir, kint, fiksuotos ir kintamos atlyginimų dalies. Tiesiog reikia užtikrinti, kad būtų tinkama pusiausvara tarp fiksuotos ir kintamos atlyginimų dalies. Uh, kad e, būtų e, galima taikyti visiškai lanšę politiką ir jos komponentus, įskaitant galimybę e, mokėti nekintamą atlyginimo dalį. Jeigu kompetentinga institucija e, nustato e, fiksuotą ir kintamą dalis, e, tuomet valdytojų nebelieka jokio lankstumo. Ir dėl atsakomybės režimo norėčiau sužinoti, kodėl komisija nusprendė nustatyti dar griežtesnės sąlygas ir nuostatas kaip VPS atveju nei kitais atvejais sapkastai atveju um, būtų taikomos grįžtesnės nuostatos ir um, Tuomet uh, nuostolių atveju depozitoriumus būtų atsakingas už nuostolius ir tai būtų visiškai uh, neproporcinga. Tikiuosi, kad ji pati galės dalyvauti rytojus posėdėje ir galbūt paaiškins uh, toliau. Ir dar dvi pastabos, dėl kurių nebuvo patikta daug pakeitimų. Tiesiog noriu pasakyti, kad svarbu, kad kaip VPS direktyva atkreiptų dėmesį į mm, tolesnį finansinių priemonių e, taikymą pagal kitus teisės aktus, nes e, FM direktyvoje reikėtų e, atsižvelgti tam tikras tos direktyvos nuostatas, kad būtų užtikrinamos e, vienodos sąlygos, e, kad būtų užtikrinama atinkama mažų investuotojų apsauga, kas dėl veiklos mokesčio. Siūlau nemėginti jo nustatyti, Manau, kad e, prižiūrėtojui, priežiūros institucijai tikrai e, reikėtų palikti tam tikrą veikimo laisvę. Ačiū. Kamal, Panas Kamal, ACR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Um, Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad uh, E, puiku, kad buvo perėtą savaitę organizuotas dvišalis sustikimas su pranešėju ir e, to sutikimo metu buvo aiškinamas dėl kai kurių pakeitimų. Dėl atlygio aš esu pateikęs pakeitimo pasiūlymą, siekiant e, užtikrinti, kad atlyginimo politika būtų skirta rizikai sumažinti. Aš nemanau, kad KIPFPS institucijų keliama rizika yra lygiai tokia pati kaip ir bankų institucijų. Taigi mm, nežinau, ar teisinga būtų atlyginimo taisyklės e, taikyti e, tokioms finansinėms institucijoms, kurios yra prilyginamos bankams. Dėl pono Gozės E, pateiktų pakeitimų. Turiu pasakyti, kad aš suprantu, e, kodėl komisija nenumato depozitorimo atsakomybės. Bet aš šiuo atžvilgiu pateikiau pakeitimo pasiūlymą, kuriuo noriu aptarti štai kokią situaciją. Pavyzdžiui, fondas nori investuoti vienoje ar kitoje šalyje. Na, pavyzdžiui, E, rizikos e, demokratinėje Respublikoje. Ir e, depozitoriumas sako, kad jūs neturėtumėt investuoti, nes tai yra labai rizikinga šalis, o investicinis fondas. Na, nenusileidžia ir sako, aš prisijimsiu uh, už tai atsakomybę. Taigi, manau, kad tokiu atveju depozitoriumas tikrai neturėtų prisimti atsakomybės už uh, kilusią riziką. Nebent uh, investicinio fondo valdytojas susitartų su depozitoriumo, kad e, atsakomybė bus bendra. E, tačiau dabar yra sakoma, e, kad ne va tai depozitoriumams tektų atsakomybė už investuotojų klaidas. Tam tikromis aplinkybėmis, jeigu pavyzdžiui investuotojas reikalauja e, investuoti lėšas e, depozitoriumas, depozitoriumui prieštaraujant, e, jam neturėtų būti taikoma atsakomybė už nepavykusias investicijas. Kitas dalykas yra interesų konfliktas. Aš suprantu, kodėl kyla tam tikrų klausimų dėl mano e, pakeitimų pasiūlymo, kuriuos reikia paaiškinti. E, dėl atlyginimo pagal veiklos rezultatus. E, sutinku su tuo, kas buvo pasakyta dėl, e, dėl atlygio, kuris e, yra pakankamai didelis valdytojams, nors e, rezultatų jokių gerų jie nepasiekia. Tačiau tikrai, jeigu, tarkim, pasiekti puikus rezultatai, valdytojai tikrai turėtų turėti teisę į premijas ir panašiai. Tačiau aš nemanau, kad šis klausimas turėtų būti sprendžiamas čia. Uh, Žiūrėkime, kokie rezultatai bus pasiekti rytoj e, šešėlinių e, pranešėjų susitikime. Apskritai, manau, kad e, turėtų būti įgyvendintas toks principas, kad žmonės turėtų būti atlyginami tik už gerus pasiektus rezultatus. Aišku, ačiū, tačiau viskas priklauso kaip jūs apibrėžiate tuos e, veiklos rezultatus ir taip pat e, kaip turėtų būti sprendžiamas interesų konfliktų klausimas. Nematau e, nieko iš GUE frakcijos, tada norėčiau suteikti žodį poniai, poniai Gomes. Gozesas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Žinau, kad laiko nedaug, bet aš nuo devynių čia jau posėdėje vienas iš tų, kurie nėra pranešėjai. Aš tik noriu pasveikinti pranešėją su puikiu darbu, ypač dėl atsakomybės įvairiais klausimais, dėl ko mes dirbame, pavyzdžiui, dėl reitingavimo agentūrų, profesionalai e, nori, kad kaip galima mažesnė būtų atsakomybė. Na, aš nesu nieko prieš e, finansų profesionalus, bet man atrodo, kad vis tik tai tai labai svarbus klausimas, nes e, teisės aktas tikrai neturi prasmės, jeigu nėra aiškiai apibriešta atsakomybė. Ir kai eina kalba apie šią sritį, tas pats, depozitoriumai, kas tai yra, Tai yra tai, kas garantuoja o, už turto, už nematerialių aktyvų atstatymą iškilus problemams. Taigi, man atrodo, negalim taip leisti, kad tai būtų viskas daroma, kad viskas bus gerai, galima atsisakyti, galima priboti tą atsakomybę ir taip toliau. Aš turiu pasakyti, kad jau e, daug metų visais tais klausimais dirbu ir, ir reikia labai paprastai ir aiškiai pasakyti. Uh, tas, kuris valdo operaciją, turi būti atsakingas. Tai yra, jeigu depozitoriumas deleguoja kažką e, kitai įmoniai, e, jis vis tiek yra, išlaiko visą atsakomybę už e, tos kitos įmonės veiklą. Jeigu yra, aišku, E, yra numatoma prievolė pasirinkti, e, deleguoti tas funkcijas, yra kitas dalykas. Tuomet e, ta atsakomybė ties tuo ir apsiribuojat, kaip yra parenkama tam, kam deleguoti funkcijas. Uh, Man atrodo, kad taip, jeigu kažkas nori atsisakyti savo atsakomybės perkelti kitam, tai galima organizuoti, tačiau čia reikia būti atsargiams, nes kai jeigu nėra aiškiai apibriešta atsakomybė, tai kas tada bus, kai tą atsakomybę reiks pritaikyti. Dėl draudimo, aš, aš noriu pasakyti, būkime atsargus, nes draudimai negarantuoja, kad bus galima identifikuoti visą riziką, tačiau rimčiausia rizika, aišku, kai yra depozitorimas toje valstybėje, kuri juridiškai nėra aiški ir jeigu yra bankrotas, kas tada? Uh, kas pateiks vis, vis, visus įrodymus, visą informaciją išaiškins, kad viskas būtų garantuota. Man atrodo, reikia būti atsargiems dėl atsakomybės, tikrai nereikia per daug nusileisti. Aišku, reikia būti realistais, negali priskirti atsakomybės tam, kas neturi galimybės valdyti kažkokį tai įvykį, bet jeigu eina kalba apie tokias situacijas, tai tikrai aišku, kad uh, joks draudimas neleis suteikti visiškų garantijų, jeigu nebus tų garantijų įmanoma gauti, jeigu bus tik tai dalinė informacija, jeigu bus netikra, ne, ne, netikra juridinė padėtis. Ačiū, man atrodo, turėsime tai atsižvelgti e, šešėlinių e, posėdėje. E, vertėjai maloniai sutiko dar penkias minutės padirbti, ar jums reikės tų penkių minučių? Galiu komisijai dvi minutės, jum tris minutės, ar jum visas penkias minutės, kaip jūs norite. Man visada labai patinka Tilman Lūda klausytis. Tai tada dvi minutės komisijai, griežtai. Ačiū, ačiū, kad išklausote mūsų pozicijos dėl atlyginimo pagal veiklos rezultatus, man atrodo, kad tai yra labai e, e, neįprastas dalykas, kalbant apie KIP VPS, paprastai yra skaičiuojama tai pagal procentą nuo turimo valdomo turto. Aišku, kuo daugiau valdomo turto, tai reiškia, tuo geresnis rezultatas. Iš esmės tai netiesiogiai susiję. Uh, Dėl e, reuse mes e, norėjome iš principo naudoti e, tą principą, kad nebus reuse, kad nebus pakartotinio turto panaudojimo, nes tikrai labai blogai yra turėti tokią taisyklę, kad valytojas gali duoti leidimą pakartotiniam panaudojimui, nes tada depozitorimo funkcijas atliekanti įmonė ką turės daryti, mes galvame, kad tikrai tai yra nepriimtina, tai turi būti tik depozitorimo funkcijos. Dabar um, turi būti vienoda vienodas traktavimas, kai eina kalba apie apsaugą nuo nemokumo, ar tai būtų depozitorimo funkcijos ES ar trečioje šalyje suteltos. Reikia turėti omenyje, kad jeigu yra deleguotos depozitorimo funkcijos, turi būti um, tas turtas apsaugotas nuo bet kokio kito kreditorių turto, ar tai būtų ES, ar tai būtų trečioje šalyje. Vienodas traktavimas turi būti garantuojamas, kad nebūtų blogesnio traktavimo trečiom šalims toliau dėl uh, to karšto klausimo dėl atsakomybės perkelimo, dėl to, kad mažmeninis investuotojas, aišku, nežinos, kaip paduoti į teismą trečiojo šalyje, tai net jeigu tą atsakomybę perkeli kažkam, tai vis tiek aišku, kad visų pirma turėtų būti duodama į teismą išsiaiškinti, kas yra atsakingas, tik paskui gali tada draudimo kreiptis. Tai Aišku, mes galvojame apie tą draudimo variantą, mes jos neįdėjome, nes mes galvojam, kad jeigu vis tiek, e, jeigu ir bus, jei turėsime draudimą, vis tiek visų pirma reikia teismo bylos, kad visų pirma nustatytum, kas yra atsakingas, o tai, aišku, yra pernelik sunkus mūšis, kai eina kalba apie trečias šalis. Aš tikrai labai nerimamau, ypač turėdama omenyje e, teisės komiteto darbą. Iš tikrųjų, kiek daug yra skirtingų teisės aktų, skirtingų jurisdikcijų šio atveju, tai bus per nelik komplikuota tikrai. Sven. Dėje nebėra daugiau likusių klausytis manęs, bet tačiau, kai eina kalba apie atlyginimą pagal veikos rezultatus, teoriškai vertinant um, uh, fondo valdymo rezultatus derinis su investuotojo interesais. Tai puikiai idėja, tačiau techniškai tai labai sunku įgyvendinti. Ir rinkoje tikrai buvo atlikta daug tyrimų prieš tai ir, ir tinkamo suderinimo mes nematome. Yra tiek daug piknaudžiavimo atveju, taigi komisija ačiū už tai, kad jūs irgi tai pasakėte savo atsakymę. Tikrai nereikalinga, nes fondas, kuris gerai veikia, turės daugiau UCITS, kaip VPS įplaukų, taigi atitinkamai proporcingai išauks ir tie atlyginimai. Tai bazinis principas. Aišku, valdytojas, kuris uh, prastai atlieka darbą, turi uždirbti mažiau nei tas, kuris atlieka darbą gerai, bet jeigu eina kalba apie to, tą atlyginimą pagal veiklos rezultatus, jeigu įsileišia visas techninės detalės, tai iš tikrųjų yra tiek daug dalykų, kur apsukriai gali suktis. Bendrai parlamente buvo susitarimas ir dėl reuse, dėl pakartotinio aktyvų panaudojimo ir aš norėčiau dar ką pasakyti dėl uh, atsakomybės. Ačiū Žampol Gozės, aš kaip ir iš esmės visada pritariu uh, jums ir čia reikia būti tikrai labai atsargiem, pritariu dar kartą jums. E, problema įvairiose frontuose yra tokia, pavyzdžiui, MFD mokesčiai, aišku, yra kitokie Ir čia investuotojai yra kitokiai. O kaip VPS mes sukūrėme tam, kad turėtumėm atskirą fondų kategoriją, kurie būtų saugus mažmeniniams investuotojams. Aišku, mažmeniniai investuotojai e, investuoja ne vien tik tai į, į kaip VPS, tačiau šiuo atveju jie turi būti saugus, kai investuoja šios fondus. Ir uh, neturėtumėm teksto uh, traktuoti kaip nekeičiamo švento teksto. Tai turi būti iš tikrųjų uh, padaryta tai, kas yra reikalinga, jeigu reikia kaž, e, kažką padaryti, ką saugiai yra įmanoma. Aišku, kad negali būti uh, tiesiog ko, ko, nukopijuotas uh, e, anas tekstas dėl alternatyvos investavimo fondų. Pirmininkė, ačiū visiems, ačiū vertėjams, ačiū už pasiūlymus, lauksime tolesnių diskusijų šešėlinių posėdėje ir dabar skanaus. 3.30. Uh, Three, no, three to vote. It's three o'clock to vote, for those of you that are here. Balsavimas trečią valandą ir sustiksime po pietų.